Okay. okay, everybody, <clears throat> in case you're wondering why I was waiting, it... Jeigu galvojate, kodėl laukiame, tai dėl to, kad vienas dalykas nepakliuvo į darbo tvarkę. Pirmiausia, darbo tvarkės tvirtinimas mane informavo pranešėjo Olė Šmito biuras kad e, jis turėjo problemų su skrydžiu ir netvyks laiku, kad pristatytų savo pranešimo projektą. Be 14. Todėl šeštas klausimas yra atidedamas kitam kartui. Žinoma, šiandien vėliau to padaryti nepavyks, nes vyks viešasis klausimas. Ar galime tokia atveju patvirtinti darbo atvarkę? Niekas neprieštarauja pirminkės pranešimai. Pirmasis trilogas dėl Emėjos įvyko spalio 10 dieną ir ten buvo iškelta daug svarbių klausimų. Pirmiausia, susijusiu su darbo metodu ir klausimais, kurie daugiau mažiau techninio pobūdžio arba politinio pobūdžio ir mes numatėme procedūrą, pagal kurią iškėlėme techninius klausimus, kuriuos perdavėme darbo grupiai, kad ji mus pateiktų techninę informaciją, informaciją prieš kitą trialogą spalio 25 dieną. Žinoma, per pirmąją trialogą neprimami jokie sprendimai, tiesiog lyginimas vyksta. Toliau trečias darbuotojas klausimas yra e, konkurencijos politikos metinė ataskaita, pakeitimų svarstymas. Ir žodis Andrėjas Švabui. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems pakeitimų autoriams. 77 pakeitimai gauti. Manau, kad jie visi praturtins mūsų diskusiją. Mes konkurencijos teisės darbo grupėje susitarėme bandyti konkurencijos politikos metinę ataskaitą e, kasmet e, koncentruoti ties vienas rytimi, kadangi praeisiais metais mes bandėme tarsi viską spindėti, tas nelabai pavyko ir dabar aš pasirinkau E, vieną aspe, aspektą, būtent 1203 direktyvą, bei e, baudų mokėjimo praktiką. Čia galima būtų apipendrinti, ragidame komisiją mm, išsiaiškinti, kaipgi būtų galima baudas sumokėti neteisminio susitarimo keliu e, prieš teismui paskiriant galutinę baudos sumą. Aš žinau, kad skeptiškai komisija reaguoja. Jos nuomonė neteisminis susitarimas galėtų nulemti situaciją, kad e, prasidės tos neteisminės dėrybos, kaip regėme JAV, aš to tikrai nenoriu, manau priešingai sakyčiau, komisijos procedūros sustiprinantį sprendimą aš siūlau būtent kartelio, nuo kartelio nukantėjusiems pusėms norime užtikrinti kaip įmanoma greitesnę nuostolių kompensaciją. Kitu atveju mm, ta nebus taip lengva padaryti. Taip pat turėtume užtikrinti, kad skiriant baudas būtų atsižvelgta į pačius įvairiausius faktorius, į... taip pat būtų galima atitikties procedūras e, sankcijų skirimo metu e, taip paskirti, kad kartelio dalyviai nuo jų nenukentėtų neproporcingai. Kalbant apie kolektyvinius e, ieškinius, reikia užtikrinti, kad ši priemonė ateityje išliktų patraukli. Tas įmanoma tik tuomet, jeigu komisijos turimi skundai būtų laikomi visiškai slaptais dokumentais, reiktų teisingumo teismo praktiką visiškai taikyti bei neleisti pusėms susipažinti su ši šiais dokumentais priminsiu. Profesorius Gerarden lapkričio 8.16 valandą pristatys savo parengtą ataskaitą dėl konkurencijos teisės, taigi visi suinteresuotai dalyviai e, ir nariai kviečiami dalyvauti. Mūsų darbo teisės, e, mūsų konkurencijos teisės darbo grupė nori pastelgti dar vieną ekspertą, bei iš jo sulauksime papildomos informacijos. Pone pirmininkė, trumpai pakomentuosiu kai kuriuos pakeitimus. Kalbant apie visuotinės svarbos paslaugas, turime pasižiūrėti, kas yra Simons pranešime. Tas pats pasakytina ir dėl kolektyvinių ieškinių, dėl to mes šiandien balsuosime, dėl šio klausimo daugeliu sryčių susitarėme. Toliau neteisminiai ginčių sprendimo būdai. Reiktų dar išsiaiškinti, ar jau procedūrinėje teisėje yra įtvirtinta komisijai galimybei skirti baudas neteisminio keliu, tačiau jau po teismo sankcijos paskelbimo. Taip pat nemažai įdomių pasiūlymų ir dėl teisinės pagalbos e, ir subsidijų e, nuostatų. Prisiminkime tą gelbėjimo mechanizmą sukurtą dėl krizės, dėl e, to mes taip pat susitarėme. Toliau vienas pakeitimas siūlo mm, energetikos rinkas plačiau atverti, sustiprinti tokiu būdu ten konkurenciją, tam pritariu. Viename pakeitime reitingų agentūros minimos, reikia visą tą klausimą susijęti su jau patvirtintais mm, pranešimais. Toliau e, dar be abejo teks viską toliau derinti su konkurencijos generalinio direktorato atstovais, su komisijos pavaduotoju, bet iš principo uh, viskas sėkmingai juda į priekį ir galėsime balsuoti, tačiau kada nežinau, tai priklauso nuo jūsų, ponė pirmininkė. Ačiū už jūsų konstruktyvius pasiūlymus, bei mane labai domina kolegų nuomonė dėl pakeitimų ir dėl parengto pranešimo projekto. Ačiū. Labai ačiū. Peterio nėra. Tai suteiksime kitiems šešėliams pranešėjams žodį. Sofija. Ačiū pirmininkė. Manau, kad galiu kalbėti trumpai Neturiu daug kuo papildyti tai, ką pasakė pranešėjas. Dirbame kartu. Visa pranešėjų, šešėlinių pranešėjų komanda jau keletą metų rengdami šią ataskaitą ir yra nemažai sutarimo, bent jau svarbiausiais klausimais. Panalizavau pakeitimus, dauguma yra pozityvus, sustiprina pranešimą. Dėl kolektyvinio žalos atlyginimo daug kalbėti nereikia. Man atrodo, kad yra pasiektas neblogas kompromisas šiuo klausimu dėl paslaugų, bendro intereso paslaugų, galbūt yra daugiau nesutarimo šiame komitete. Mes nepriimame pranešimo dėl bendrųjų paslaugų ir nepritarėme teisėjų kuros pagrindams, bet šiuo klausimu visada nesutardavome ir toliau nesutarsime dėl bendradarbiavimo su Europos komisija. Aš pateikiau keletą pakeitimų. E, jūs juos paminėjote, nepasakydamas, ar jiems pritarėte ar ne. Tai yra bandymas teikti pasiūlymus, kad atsirastų daugiau struktūros tame bendradarbiavime, nes kasmet patvirtiname konkurencijos ataskaitą ir kitas ataskaitas, kurios yra susijusios su konkurencijos klausimais, o komisija labai madagiai sako ačiū ir daro savaip vis tiek. 99 procentais atveju aš pritariu Europos komisijos linijai yra šiek tiek jakinga, kad yra tokia svarbi politikos sritis, kurioje nėra demokratinio tikrinimo prasmingo demokratinio tikrinimo. Ir jeigu pažvelgsime į Europos ekonomikos būklę ir tai, kad diskutuojama vis daugiau apie ekonominę integraciją ir koordinaciją, tai šioje srityje turėtų būti daugiau įnašo iš Europos parlamento pusės. Aš, aišku, atvira kitokiems pasiūlymams, bet čia būtų mano dvi kapeikos. Ačiū. Daga, ir tu norėjai kalbėti? Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmą noriu padėkoti ponui Švabui už pranešimo projektą. Kaip jau kalbėta anksčiau, aš pritariu daugumai projekto dalių, šiandien paminėsiu kai kuriuos savo pakeitimus. Metinėje ataskaitoje 9 metais parlamentas e, pareiškė susirūpinama, kad priemonės, kurios yra laikinos, gali galų galia būti netokios jau laikinos. Ir parlamentas pabrėžė, po būtinumą nutraukti tas laikinas priemonės, kai tik įmanoma. Ir mes pastebėjome, kad valstybės paramos režimo, e, kuris būtų, turėjo būti laikinas, e, pratesimą ir aš pateikiau atitinkamus 6, 12 ir 14 pakeitimus. E, dėl, reikia gerinti komisijos nuobaudų priemonės, kovojant su monopoliniu elgesiu. Tai turėtų būti disciplinuojančios priemonės ir komisijos uh, sprendimai turi būti pagristai konkurencijos pagrindais, nesižvelgianti finansinius ar, ar e, biudžeto aspektus. Ir noriu atkreipti dėmesį į Ingevro Greslę ir Kriščioto Raidalinį pranešimo projektą, dėl kurio bus balsuojama kitą savaitę per plenarinę sesiją. Ir jame 44 pakeitime siūloma įtraukti nuobaudų e, pajamas į biudžetą. Čia atsirastų E, interesų konfliktas ir tuomet būtų galima bejoti komisijos nešališkumu, kadangi e, nuobodos ir e, biudžetas būtų susiję. Taigi savo pakeitime, kurį pasiūliau, galima siūsti signalą, kad nuobodos neturėtų būti naudojamas kaip finansavimo mechanizmas. Taigi tikiuosi, kad šie pakeitimai bus patvirtinti ir taip pat turėčiau pasakyti, kad mes labai vaisingai dirbame praėjusią savaitę, kalbant apie kolektyvinį žalos atlyginimą. Pranešėjas labai buvo bendradarbiauti nusiteikęs ir mes radome patenkinamą rezultatą visais klausimais. Noriu jam padėkoti už jo atvirumą ir bendradarbiavimą. Yes, uh for... Dėkuoju, aš pirmiausia norėčiau padėkoti Andrėjus už uh, gerą pranešimą. Aš uh, iš esmės pritariu tam, kad uh, nebūtų kuriama kalėdinė glūtė su įvairiausiamis dovanom, dovanomis. Aš manau, kad dėmesį reikia skirti keliems klausimams, pavyzdžiui, baudoms. Kaip aš valsime į bendrą kontekstą, pamatysime, kad daugiausia dėmesio buvo skiriama tam, kaip galima būtų sustiprinti finansų sektorių. Ir jei pažvelgsime į makroekonominio ligmens e, pokyčius po to, kai buvo pritaikytos, e, pritaikytos priemonės, mes matome, kad e, daug kas pasikeitė valstybės minės pagalbos srityje ir galbūt reikėtų šiek tiek pakeisti perspektyvą. Nors aš iš esmės suprantu, kodėl jūs pateikėte savo pasiūlymus. Sofija, ar aš gerai supratau, kad jūs siūlote sukurti bendros ekonominės svarbos paslaugų pagrindų direktyvą. Taip. A, na panašu, kad mes atsidursime skirtingose kovos taisyklėse. Dėkuoju, Jorgen. Ar tu norėtum ką nors pasakyti guojo praksės vardu? Ačiū. Kiek a, pavėlavau, kalbame apie konkurencija, ar taip? Na, mūsų frakcija nedidelė, dėl to esame perkrauti darbu, vien dėl to nepakeitėme savo pakeitimų, tačiau susipažinau su pateiktais pakeitimais. Filip Lambert pasiūlymas dėl valstybės subsidijų ir ypač dėl banko ir tai susijimas su aiškiomis sąlygomis yra labai geras. Aš tai palaikau, balsuosiu tikrai už. Kitas aspektas, kas man dar labai svarbu, energetinio aprūpinimo klausimas. Ferrero pateikė pakeitimą, kurio formuluotę galiu palaikyti. Būtent pasisakoma prieš monopolinės ir oligopolinės rinkas. Mūsų nuomonė šie pakeitimai tikrai yra remtini, galime balsuoti už, tačiau daugiau bent šią akimirką pasakyti negaliu. Ačiū. Thank you, Antolin. Dėkuoju, Antolin. Gracias, presidenta. Peter Skinner no está. Ačiū, ponia pirmininkė. Na, kolega neatvyko ir todėl aš jo vardu reičiau pasidalinti keliomis pastabomis dėl kolektyvinės žalos atlyginimo. Praeitą savaitę vyko susi, susitikimas, kuriame buvo apie tai kalbama ir mes susitarėme tame susiti, susitikime dėl pagrindinės savo pozicijos ir mes pateiksime pakeitimų. Ir tikiuosi, sugebėsime dėl jų susitarti. Dar keli dalykai. Baudos. Akivaizdu, kad baudos turi būti taikomas tam, kad atgrasytų žmonės nuo netinkamo elgesio. Kitaip, jos turės visiškai, baudos turės visiškai priešingą poveikį, labiau stimuliuojantį. Toliau. Pone Ferrera rengia vieną įdomų pranešimą tačiau jos dėja nėra šiandien šioje salėje. Jau buvo pasakyti, kad mes nenorime tiesiog parengti daug žadinti dokumentą. Pone Ferrerė, pavyzdžiui, rengė pranešimą dėl e, reitingo agentūrų ir dėl e, mažmeninės prekybos sektoriaus. Ir mes pateiksime taip pat pakeitimų dėl bankinysystės sektoriaus krizės. Ir beje, e, ponia Ferreros dokumentas gali sudominti pranešėją. Dėkuoju, Tomas Man. Pavuzits. Ačiū, ponia pirmininkė. Sveikinu Andrėjas, kuriam pavyko su šešėliniais e, pranešėjais susitarti. Taip, yra džiugu pritariu sankcijoms, jos turi būti veiksmingos. Atgrasomoji, atgrosamasis poveikis turi e, egzistuoti. Negali būti, kad baudos būtų niekinės ir negazdintų įmonių, kalbant apie atitikties procedūras. Buvo pasiektas susitarimas ir šį procesą tikrai reikia vertinti kritiškai. Eh, Andrėjas, tu kalbėjai apie reitingo agentūras. Iš ties yra atskiras pranešimas, bet tam tikri aspektai turi būti pranešime dėl konkurencijos. Pasiūlymas dėl Europos kredito reitingo agentūros buvo neteisingai suprastas. Kokia kitai būtų savarankiška agentūra, jeigu viskas priklausytų nuo politikų ir kaipgi būtų galima pasitikėti jos e, sprendimais, tačiau mes norime agentūros, kurie primtų informaciją labai tikriai, tiksliai pas, pasvėrusi situaciją, dabartinė situacija, kuomet e, viską valdo keli milijardieriai, tikrai nėra e, sąžininga. Reikia Europos reitingo agentūros, gal net kelių, kuri būtų savarankiška Ji, aišku, turėtų būti nepriklausoma politiškai. Reitingų agentūrų poveikis yra milžiniškas. Diskutavau su įmonių finansininkais. Jie e, sako, kad investuodami e, darbuotojų pensijas turime atsižvelgti labai griežtai į kredito reitingo agentūrų sprendimus, taigi žaidimo laisvės nėra. Taip pat jie turi siekti kredito reitingų agentūrų dauguma. Ferrera padarė puikių pasiūlymų, tačiau 16 pakeitimas tai yra pageidavimas turėti fondą, kuris finansuotų įmonės, kuriuoms iškilusi bankroto galimybė. Ko mes norime? Ar norime užkirsti kelią bankrotui? Tai tikrai puiku. Tačiau jeigu mes norime iš, išgelbėti įmonės, kuriems iškilo bankroto pavojus, tai reiškia kišimasi į rinką, apie tai reiktų dar padiskutuoti. Bei e, baigdamas pasakysiu tai, ką sakau kitose e, komitetuose Tai yra pranešimas savo iniciatyva, bus apie tai diskutuojama pirmadienį, vakare, kai bus e, mažai žmonių, nesusilauksis plataus atgarsio, gal būtų galima pakeisti laiką, kad konkurencingumo pranešimas susilauktų plataus dėmesio, galėtų pasisakyti daug kolegų nereiktų siekti, kad procedūros būtų pernelyg paprastos. Taigi, Andrės, aš iš savęs kaip iš protingo kolegos tikiuosi labai gero pasiūlymo. Ja, Andrės, prašau. I think Diogo slipped his. Sorry, didn't, didn't see you come in. Muito obrigado, eu vou ser muito rápido para Podemos ouvir o Andrėjas, que eu queria... Ačiū, ponia pirmininkė, kalbėsiu trumpai, nes norime išklausyti Andrėjaso. Man atrodo, kad jis nudirbo neįmanomą darbą rengdamas šį pranešimą. Ir šis klausimas, aišku, tampa vis svarbesnis. Norėčiau paminėti savo pakeitimus. Kai kurie yra konkretus, skirti aviacijai ir internetui. ir e, jos reikia paminėti, nors tai yra bendro pabudžio pranešimas. Tačiau taip pat norėčiau iškelti ir rinkos oligopolijų klausimą. Oligopolija e, atveda į nelegalią veiklą, jos rezultatas yra blogi produktai, naujovių trūkumas ir jį kenksminga tiek vartotojams, tiek rinkai konkurencijos institucijos, tiek nacionalinės, tiek europinės, turi daugybę problemų, spręsdamos šias problemas. Manau, kad visi pamėgame diskusiją apie finansinių reitingų agentūras. Taigi norėčiau paminėti tą oligopolijų pakeitimą ir rekomenduoti kolegoms ir tikiuosi, kad pranešėjas teigiamai žiūrės į šį pakeitimą. Dabar Andrėjas, prašom. Ačiū. Iškart pasakysiu, kad labai palankiai žvelgiu į kiekvieną pakeitimą. Man kaip e, pranešėjų, rengiančiam pranešimą savo iniciatyvą labai svarbus e, kolegų dėmesys. Tačiau iš ties tą kalėdinę eglutę reikia šiek tiek apkapoti, jeigu norime e, daugiau naudos negu praeitie. Manau, dėl to visi sutarėme. Kiekvienais metais mes norime labai daug. Kolega e, Sofija Infeld teisingai pasakė, jog tokiu atveju pranešimas tiesiog nugrimsta į nebūtį, todėl gal reiktų e, susitelkti ties keliais dalykais. E, Filipai, aš rėmiausi sankcijomis, piniginėmis sankcijomis už kartelinius susitarimus taikomomis. E, man tai yra e, svarbu. Tikrai nepasisakau prieš e, sankcijų išplėtimą į kitas sritis, tačiau reiktų apsiriboti keliomis sritimis. Iš ties, sankcijos turi būti atgrasančios, bet būtent jūsų frakcija, kuri labai teisingai pažymi, kad e, patyrusieji nuos nuostolius negauna visiškos kompensacijos už, už patirtą žalą. Taigi reiktų kalbėti apie sankcijos, sankcijų dydį po teismo sprendimo, tačiau prieš paskelbiant oficialų baudų dydį komisijai. Tokiu būdu, manyčiau, būtų geriausia galimybė pasiekti susitarimą. Dėl teisėkuros nieko nesakysiu, nes Sofie Infeld išėjo dėl pasiūlymų, dėl uh, pasiremimo sutartimi ir komisijos iniciatyva, tai aš nežinau, ką čia galima padaryti. Toliau prisiminkime tą tyrimą, kurį atliko ekspertai parlamento užsakymu. Akivaizdu, kad valstybinių subsidijų bankų sektoriui klausimas turi būti sprendžiamas ir mes čia pateikėme e, savo pasiūlymų. Kadangi balsavimas turėtų vykti po mėnesio, manau, kito laiko mes pasieksime vieną ar kitą kompromisą. Ačiū. Ačiū, čia parašyta, kad balsuosime lapkričio 22 ir po to antroje gruodžio mėnesio plenarinėje sesijoje. Dabar ketvirtas klausimas - balsavimas. Duosiu keletą minučių surasti balsavimo korteles, jas įdėti į aparatą. ES valstybės pagalbos taisyklių susijusių su visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis pertvarka. Okay. Uh, yeah. So we seem to be a bit uh, short on men. Atrodo, kad mums uh, trūksta pajėgų. Čia prezidiume reikia pasikeisti vietomis. Vienas narys neturi kortelės, ar ne? Gerai. Can you open the vote for a test vote? Oh. Okay, there's a test vote if, if you... Bandomasis balsavimas, e, prašom paspausti laimingąją mygtuką. Are you short of a card as well? Jūs taip pat neturite kortelės. Du vote à venir. Dėl balsavimo. Dėl pato Siemens e, pranešimo aš noriu Jums pranešti, kad nepažymėta balsavimo sąraše, tačiau FFP e frakcija pritarė visiems kompromisams. Thank you. Ashley, you waving at me. Ashley, kodėl mosuoji man? Atsiprašau, pirminkė, aš taip pat pamiršau e, balsavimo kortelę, labai atsiprašau. Aš e, balsuosiu tik ranką, jeigu leisite. Antolin ir Ashley neturi balsavimo kortelių, ar dar kas nors neturi jų? Jurgenai? Jorginas irgi neturi kortelės. Jeigu neaiškus balsavimas, reikės e, bandyti skaičiuoti. Baigiame bandomąjį balsavimą. 301 žmogus e, kišęs kortelę, ne visi paspaudė kokį nors mygtuką, tačiau atrodo, kad viskas veikia. Tuomet pradėsime. Pirmoji dalis, 22 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Man atrodo, galime patikrinti. Pradedame balsuoti. Alde frakcijos narių yra per daug negalima balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 19 už 10 prieš. Taigi tai 3 be, be kortelės nedaro įtakos, patvirtinta 23 pakeitimas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. A kompromisas, balsavimas dalimis. Penkios dalis. <clears throat> Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta, trečioji dalis kas už, prieš susilaiko patvirtinta, ketvirtoji dalis kas už, prieš susilaiko patvirtinta, penktoji dalis už, prieš susilaiko patvirtinta. Visos patvirtintos, dabar 60 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmestas. 61 už, prieš susilaiko. Manau, kad patvirtintas. B kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 27 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. 28 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Šeštasis pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. C kompromisas, vėl penkios dalis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko patvirtinta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko patvirtinta, trečioji dalis kas už, prieš susilaiko patvirtinta, Penk... ketvirtoji dalis už, prieš susilaiko patvirtinta, penktoji dalis už, prieš susilaiko patvirtinta. <clears throat> D kompromisas. Kur jis? D kompromisas radau. Kas už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 38 pakeitimas. Kas už prieš susilaiko. Ar galime patikrinti 38 pakeitimą, nes nedaug rankų pakilo. Pradėjome balsuoti. Ar visi jau balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 39 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko susilaiko. Reikės patikrinti, nes trūksta rankų salės viduryje. Ar visi balsavote, balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 40 pakeitimas už. prieš tai buvo 20 už, 11 prieš. Nežinau, kad nerodo ekrano rezultatų. 40 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 41 kas už, prieš, susilaiko. Reikia patikrinti ir šį pakeitimą. Ar jūs balsavote? 20 už, 12 prieš. 42 pakeitimas už, prieš. Reikės tikrinti. Rankų nekeliate. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 20 už 11 prieš. Tai aišku, kai nekeliate rankų, tai 20 yra už. E, kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtinta. 48 pakeitimas už. Prieš susilaiko atmestas. 49 pakeitimas. Pirmoji dalis, kas už. Prieš susilaiko atmestas Nežinau, reikia patikrinti. Ar visi balsavote? 17 už 15 prieš. Ar tie be kortelių, kai balsavote? 16 prieš. nespauskite mygtukų 17 už, 15 prieš. Kas dar už? Ant, Antolin ir Piteris. Dar 3 prieš. Jorginas prieš. Atmesta. 19 prieš. Tai buvo pirmoji dalis Ar antroji dalis veikia be pirmosios? Taip, tada net kas už, prieš, susilaiko atmesta. 50 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Įtrė 6. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, antroji dalis, už, prieš, susilaiko atmesta. F kompromisas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Kompromisas G, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Toliau H kompromisas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, antroji dalis už, prieš susilaiko patvirtinta. 68 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. 70 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. 71 pakeitimas už, prieš susilaiko. Ar galima patikrinti 71? -ąjį? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 16 už, 17 prieš. Atkrenta. Inko 9 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. Į 37 kas už. Prieš. Susilaiko atmestas. į kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas Toliau 82 pakeitimas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko, patvirtinta antroji dalis už, prie, prieš susilaiko atmestas. J kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Originalus tekstas, 11 dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 113 pakeitimas už, prieš, susilaiką, man atrodo, patvirtinta, bet reikia gal geriau patikrinti, 113 pakeitimas. Ar vis balsavote? Baigiame balsuoti. 17 už 17 prieš. Ar papildomų balsų bus? Dar vienas prieš. Taigi, dar du prieš, taigi atkrenta. Nepatvirtintas šis. 114 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 115 pakeitimą. Žodinis pakeitimas. Äh, Mes jau pateikėme dėl 115 žodinio pakeitimo e, su, subsidijos kompensuojamuose mokėjimuose reiktų pakeisti e, siūlomą frazę. Mes su pranešėjų susitarėme, mes kalbame apie kompensuojamosius mokėjimus, o ne apie subsidijas. Manyčiau, kad pakeitę žodžius subsidijos žodžiais e, kompensuojami mokėjimai galėtume pritarti pakeitimui. Ar kas nors prieštrauja šiam pakeitimui? Balsuojame tuomet dėl jo. Ar norite, kad paskaityčiau, ar turite visi? Visi turite. Žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Taigi, tai balsavome vietoje 115 pakeitimo. Jis patvirtintas. Atsiprašau, norite balsuoti taip pat ir dėl 115 pakeitimo? Aš nesuprantu, ko klausėte. Taip, balsavome dėl žodinio pakeitimo vietoj pradinio 115 pakeitimo, nes niekas neprieštaravo. Tačiau buvo gal neteisingai išversta, buvo pasakyta, kad bus balsuojama vietoj, nes mes padarėme kai ką kitą, negu aš išgirdau. Balsavome dėl žodinio pakeitimo, kurį pateikė ponas Simonas vietoj pradinio pakeitimo. Ir tas žodinis pakeitimas patvirtintas. Ką kompromisas? Pirmoji dalis, kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Antroji dalis už. Prieš susilaiko patvirtinta. Trečioji dalis už. Prieš susilaiko patvirtinta. Aštunto, ketvirtoji dalis už. Prieš susilaiko patvirtinta. Penktoji dalis už. Prieš visiškai susipanėjo. Dėl penktosios dalies pabalsuokime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Patvirtinta 26 prieš 9. Šeštoji dalis, kas už? Prieš susilaiko patvirtinta ir septintoji dalis už prieš susilaiko patvirtinta patvirtinta. Turiu pasakyti, kad aš nesidžiaugiu, kai yra tiek daug dalių kompromisuose, ateityje to neleisime, prašom įsidėmėti. Toliau, trečiasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta, pradinis tekstas už, prieš susilaiko patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtinta. Šeštasis pakeitimas už, prieš susilaiko, man atrodo, patvirtinta. Galime patikrinti šeštasis pakeitimas. Ar visi balsavote? Baig, balsavimas baigtas 21 prieš 15. Patvirtintas 7 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko, Patvirtintas 20 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 21 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Originalus tekstas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtinta originalus tekstas nuo 13 iki 15 dalių už prieš susilaiko patvirtinta. Elektroninis balsavimas dėl galutinio teksto su pakeitimais. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 27 už, 8 prieš, 1 susilaikė. So, congratulations to the rapport. Sveikiname pranešėją. Andrės. Ziemė, ponė pirmininkė, keletą aš žodžių. Jūs sakėte, kad neleisite balsavimo dalimis e, dėl kompromisinių pakeitimų. Ir ar jūs dabar iškart įgyvensintite šį savo priesaką, nes jūsų frakcija taip daug kompromisinių pakeitimų siūlo skaldyti į dalis, taigi nuo kada? Na, aš pasakiau, kad ateityje mes negalėsime balsuoti dėl atskirų kompromisų dalių. Tai yra numatyta taisyklėse. Ir jei pirmininkė e, turi galimybę pastebėti tai iš anksto, jį paprastai uždraudžia tokius dalykus. Todėl aš kalbėjau, kad ateityje mes neleisime balsuoti dėl kompromisų dalių. Okay. Um, I'm going to do this generically now because Al Alde pritarė keliems pakeitimams kompromisų A, B, C, E, H ir I. Nors tai ir nenurodyta balsavimo sąraše. Taigi, dabar balsuojame dėl dokumento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 Ar aš kažko nepastebėjau? Praleido vieną, ne? Ne. E kompromisas. Dėl D kompromisų ką tik balsavome. Jis buvo iš dviejų dalių. D kompromisas buvo iš dviejų dalių. Pirmąją dalį patvirtinome, antrąją atmetėme. Taigi dabar periname prie E kompromiso. Kas nori kažką pasakyti?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 man yra aišku. Be kompromiso, atsiprašau, D kompromiso antroji dalis. Kai dėl jos balsavome, paaiškėjo, jog šiam tekstui yra nepritarėme, tačiau žinau, kad beveik visos frakcijos pritarė šiam tekstui, todėl siūlau dar kartą balsuoti. Gerai, galime pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl D kompromiso antrosios dalies. D kompromiso antroji dalis. Balsuojame. Ar visi balsavote, tuomet balsavimas baigtas? 27 už, 8 prieš. Pritarta antrai daliai. Gerai. Toliau. E kompromisas. Iš vienos dalies, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Norite, kad pasitikrintume balsavimo rezultatus dėl 17 pakeitimo. Galime balsuoti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 25 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Reikėtų pasitikrinti, nes man nėra aišku. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. 16 už, 18 prieš. Vienam nariui susilaikius. Ir mes neturėtume pridurti jokių papildomų balsų, ar ne?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 Ar visi balsavote? Dar du nariai turėtų balsuoti, tai prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 18 už 16 prieš ir vienas narys susilaikė. Taigi šis pakeitimas patvirtintas. Į kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Ir galutinis balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu. 70 voted. Votes closed. 33. Balsavimas baigtas, 33 balsavo už, vienas prieš ir niekas nesusilaikė. Labai dėkoju ir sveikinu pranešėją. Kaip aš minėjau, mes atidėsime šeštąjį darbo tvarkės punktą, tai yra dabar nesvarstysime metinės mokesčio ataskaitos. Dabar skelbiu pertrauką iki pusės penkių. Ir pusė penkių prasidės vieš, viešasis klausimas, kurio tema yra ekonomikos valdysena ir krizių valdymas ES. Dėkuoju. Okay, welcome, welcome back every... Taigi sveiki sugrįžę. Kiek palaukiau prieš pradėdama, tikėjausi, kad prie mūsų prisijungs daugiau narių. Taigi dabar pagal darbų tvarkė viešasis e, klausimas apie ekonomikos valdymą ir krizių valdymą. Du diskusijų, diskusijos etapai Apie krizės valdymą pirmiausia kalbės du e, e, prelegentai Andrė Safir ir Ricardo Cabral. Po jų pasisakymo klausimo atsakymų raundas. Kažkur po valandos kalbėsime apie ekonominės valdymą. Pranešėjai bus Jürgen Stark ir Jerome Kryl. Jiems taip pat pakankamai įdomu pasiklausyti bus mūsų diskusijos apie krizės e, valdymą, kaip jie man pasakė. Aišku, jeigu kils kažkokio minčių, tikrai galės e, kolegos įsitraukti į diskusiją, kadangi jūs dirbate prie daugybės klausimų vienu metu, tai aišku, pakankamai sudėtinga jums yra dabar norėčiau pasveikinti mūsų prelegentus. Laikrodis skaičiuoja laiką atbulinę tvarką, taigi jūs turite laiko iki nulio sekundžių. Taigi, Andrė, prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte pasisakyti komitete. Mums buvo užduoti e, trys klausimai apie krizės valdymą. Pirmasis klausimas apie dvigubos recesijos e, pavojų bei galimybę čia taikyti Europos semestro e, kaip programą, toliau aptarti situaciją šalise, kurios gauna paramą pagal programą, tai Graikija, Portugalija, Airija, bei taip pat kalbėti apie sustiprintą EFSF ir ESM E, taigi pradėsiu nuo pradžių. E, pradėdamas negaliu atsispirti pagundai ne, ir neperskaityti trečiųjų metų e, ištrauką iš trečiųjų metų dokumento dėl augančios Europos. Tengi taip rašoma, komisija galėtų nustatyti tam tikrus išorinius rėmus, pagal kurias būtų rengiamos nacionalinės programos bei nacionalinės fiskalinės programos, kadangi reikia atsižvelgti į vidinės ir išorinės e, fiskalinės sąlygas. Po to visą tai galėtų būti sutraukta į bendrąją e, Europos stabilumo programą. Tai leistų e, išsiaiškinti, kokia yra situacija visoje zonoje ir e, pažiūrėti, ar nereikia pakeisti nacionalinių pramų. Galima galvoti apie 12 mėnesių europinį semestrą ir 6 mėnesių nacionalinį semestrą tokiai, tokiai politikai vykdyti. Taigi, manau, mes jau turime europinį semestrą, tai tikrai žingsnis į priekį. Gal tai kiek susisieja ir su antruoju mūsų diskusijų raundu, mes vis dėlto dar nepasiekėme Europos stabilumo. Dar nepasiekėme to tos akimirkos, kada apjungiame, išnagrinėjame nacionalinės programas, pažiūrime, kokia yra bendra situacija eurozonoje, bei pasiremiant bendrais tikslais yra formuojami nacionaliniai biudžetai. Aš tikiuosi, kad bus judama šią kryptimį, kad politinios įvairovės intencija, kuri būtų taikoma iš apačios į viršų, vieną dieną išties susiformuos bei tikiuosi išspręs esamas problemas, tačiau šiuo metu be abejo situacija kitokia. O tai, kad Europos semestras gali padėti išvengti e, dvigubos recesijos, bendrųjų veiksmų pagalba šiuo metu nėra e, realu to tikėtis, kadangi nėra europinio semestro, kuris funkcionuotų. Taigi, ką mums čia reiktų daryti? Pirmiausia, reiktų atkreipti komiteto narių dėmesį, kad egzistuoja skirtumas tarp Graikijos ir kitų dviejų programos šalių - Portugalijos bei Airijos. Taigi situacija Graikijoje. Dėl priežasčių, kurias netrukus įvardinsiu, nuo pat pradžių buvo aišku, kad tai bus e, maratonas. Tai reiškia, kad labai ilgai užtruks, kol Europa ir pati Graikija, na, daugiausia pati Graikija įvykdys bent kažkokias reformas, kurios padėtų šiai šaliai įveikti krizę bei pakeisti save. Tai tikrai būtų buvęs maratonas, bet yra tam tikra prieštara, nes procesas numato labai trumpus laikotarpius, kalbam apie mėnesius. Taigi, kaip matome, kiekvieną ketvirtį mes nuolat e, abejojame, ar iškeltus tikslus Graikija išties pasieks. Taigi tam tikra prieštara. Jeigu mes bėgama maratoną, tai neklausinėjame bėgiko kas ketvirtį kilometro, ar jūs nubėgsite iki galo. Suteikėme jam laiko bėgti ir netrukdome to daryti. Akivaizdu, kad tiek mums vertinant, tiek graikams įgyvendinant reikia laiko. O rinkos kas ketvirtį kilometro žiūri, ar tikslai įgyvendinami, bei e, tikrai buvo nerealistiška tikėtis, kad 12 metais Graikija grįž į finansinės rinkas. Nebuvo galima to tikėtis dar pačioje pradžioje. Taigi, kodėlgi Graikijos situacija yra prilygintina maratono bėgimui? Vien dėl to, kad Graikija turi daugybę problemų. Pirmiausia, prasta administracinė praktika. Pasaulio banko uh, statistiką. Pasaulio bankas turi rodiklį, būtent verslumas pasaulyje. Tai yra skirtingų šalių administracinės situacijos lyginimas. Visos eurozonos e, šalyse Graikija turi praščiausią rodiklį 56 yra tas skaičius. Tokis pat skaičių turi Albanija ir Baltarusija. Taigi į tokią kategoriją Pasaulio bankas e, padeda Graikija. Jeigu pažvelgsime į Portugaliją, kitą e, valstybę, tai jau 70 yra šis rodiklis, taigi daug geriau nei Graikija. Pažvelkime į kitus rodiklius. Ekonominė struktūra. Pavyzdys. Pažvelkime, kiek yra įmonių, kur dirba mažiau nei, nei 10 darbuotojų. Tai Vokietijoje tokių įmonių daugiau nei 90 procentų. Atsiprašau, Vokietijoje yra tik tai 19 procentų įmonių, kurios turi mažiau nei 10 darbuotojų. Uh, O Graikija yra čia absoliuti rekordininkė. 58 procentai visų darbuotojų dirba įmonėse, kurios yra mikro įmonės, kuriuose dirba mažau, mažiau negu 10 žmonių. Vokietijos savo ruoštų yra įmonės kiek didesnės. Tai reiškia, kad Graikijos yra ypatinga e, situacija užimtumo mm, sektorijoje. Graikijoje šis rodiklis yra 41, taigi daug mažiau. Vėl kitokia situacija. Dar vienas svarbus rodiklis tai atvirum, ekonomikos atvirumas, būtent kiek yra eksportuojama prekių ir paslaugų pagal procentą BVP. E, Belgija, Niderlandai, Čekija, Airija yra mažos atviros ekonomikos, jos eksportuoja daug savo paslaugų ir įmonė, 80 procentų viso BVP jos gauna iš tokio eksporto o Graikijos rodiklis čia taip pat yra žemiausias iš visų eurozonos narių. Graikija nėra maža atvira ekonomika. Graikija yra maža uždara ekonomika. Vos tik 20 procentų e, BVP yra sukūriama eksportuojant prekes ir paslaugas. Taigi, ką visi šie skaičiai rodo? Šie skaičiai tai rodikliai liudijantis apie milžinišką ekonomikos reformų poreikį. Tai negali būti padaryta per trejus metus, kurie numatyta reformų programoje. Tai neprotinga. Negalima sakyti, kad Graikijoje reformos neįmanomas. Reformos įmanomas. Su ES pagalba, su TVF pagalba viskas yra įmanoma, tačiau tai užtruks ilgiau. Jeigu pažvelgsime uh, programos vykdymą, tai pamatysime, kad Graikija yra visiškai kitoje kategorijoje negu uh, Portugalija ir Airija. Tai reiškia, kad jai prireiks daugiau laiko. Jeigu mes e, ieškome greito sprendimo, tai e, jam teks susidurti su prastais surprizais. Ir juos mes nuolat patiriame kas mėnesį, kai Graikija nuolat atsilieka. Nereiktų dėl to stebėtis, kadangi pradiniai lūkesčiai tikrai nebuvo pagristi. Bei paskutinis aspektas, jūs prašėte pakomentuoti EFSF ir ESM klausimą. Aišku, čia būtų galima labai ilgai diskutuoti apie Graikiją ir kitas dvi šalis. Ar Graikija nuo pat pradžių galėjo išlikti moki? Ar buvo protinga kurti tas programas, kurias turime dabar. Aš dėl to nenorėčiau diskutuoti dabar, bet manau klausimas nepaprastai įdomus. Aš manyčiau, kad čia vėl taip pat Graikijos atvejis yra visiškai kitoks nei kitų dviejų programų šalių Airijos bei Portugalijos. Aišku, ir negalima net lyginti Graikijos su Italija bei Ispanija. Jeigu mes pažvelgsime į FSF ir SM vaidmenį ateityje, turėtumėme to atskirimo nepamiršti. Nebejoju, kad antroje diskusijų etape mm, bus iškeltas šis klausimas. Aš manau, kad ECB vaidmuo yra nepaprastai svarbus. Jis turi veikti kartu su fiskalinėmis institucijomis. ECB vaidmuo buvo nepaprastai svarbus nuo pat 99 metų. Tačiau negalime lyginti ECB vaidmens įprastinėje metu ir tuo vaidmens, kuris ECB tenka krizės laikotarpiu. Pirmiausia, mes nesukūrėme sistemos kriziai. Ne ECB e, problema yra, bet sisteminė e, problema, kadangi ECB nebuvo pritaikytas dirbti krizės metu. Mums reikia institucijų, kurios galėtų veikti ir krizėje. Aišku, ECB veiksmai buvo labai drąsus, bet e, kažko kito tikėtis būtų buvę labai sunku. Sunku įsivaizduoti, kad ECB kažko panašaus nedarytų kartu su fiskalinėmis institucijomis, kartu su vyriausybėmis. Kadangi klausimas neapsiribuoja tik likvidumo problema, nors jie yra esminė už Graikijos sienų. Žinome, kad likvidumos ir mokumo riba labai sunkiai nustatoma. Būtent dėl to ECB vaidmuo yra esminis jeigu mes norime e, kalbėti apie užtikrintą mokumą, tai reikia turėti užnugarėje vyriausybę ECB e formoje. Akivaizdu, kad fiskalinės institucijos čia vaidina labai svarbių vaidmenį, jis turi būti sustiprintas ateityje. Tikimės, kad atnaujinta sutartis pasiūlys mums naują struktūrą, Tačiau aišku, bus to labai sunku tikėtis, jeigu vien baltiškumo principą išsaugosime. Ačiū. Ačiū. Toliau kitas e, kalbėtas e, Ricardo Cabral. Jis pateikė savo tekstą taip pat, bet galbūt jį pristatys. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiami ponos ir ponai. Man didelė garbė kalbėti šiame komitete. Ir pristatyti savo nuomonę apie Europos valstybių skolos krizę. Mano pasisakymas skirtas tam, kad pristatyti krizės esmę, pateikti savo reagavimo vertinimą ir aptarti galimą alternatyvą. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad ES, didžiausia pasaulio ekonomika, šiuo metu yra greito nestabilum, didelio nestabilumo šaltinis tiek savo, tiek pasaulio ekonomikai. Politikos pagrindai per korekcijų programas e, atrodo nenuseklus ir pavojingas. Europos valstybių skolų krizė yra mokėjimų balanso ir išorės skolos krizė. Nors ES apskritai neturi išorės disbalanso, didelio disbalanso, e, atskirų valstybių narių išorės disbalansai pasiekė tokius lygius, kurie yra beprecedenčiai iki balansų, mokėjimų balansų ir išorės skolos krizės. Pirmas, antras, trečias pavyzdžiai rodo, kad gali būti, kad 12 šalių turi per didelius grinuosius išorės įsipareigojimus. Daugelis ekspertų ginčytų, kad šalis galėtų išlaikyti išorės skolos lygį iki 40 procentų BVP. Kai kurios kelios ES valstybės narės turi grinojo, grinosios išorės skolos lygį, lygį kuris dvigubai didesnis jų išorės skola yra netvari. O praeities precedentai rodo, kad šalių, šių šalių išorės skola turės būti restruktūrizuota. Neišvengiamai. Pastaraisiais metais ES ir TVF e, įdėgė korekcijų programas šešiose valstybės narėse - Vengrijoje, Latvijoje, Rumunijoje, Graikijoje, Airijoje ir Portugalijoje. Jos turi didelę išorės skolą ir išskyrus Airiją, didelį prekybos deficitą. Vengrija, Graikija, Airija ir Portugalija taip pat turi didelius pajamų balanso deficitus. Jie atsiranda daugiausia dėl didelių e, palūkanų ir dividendų išmokėjimų dėl esamų išorės įsipareigojimų. E, e, šalies privataus ir viešojo skolinio reikalavimai atitinka prekybos ir pajamų balanso deficitus sumai ir dar plus du maži komponentai. Šios šalis e, turi didelius prekybos disbalansus ir pajamų balanso deficitus. ES ir TVF daugiausia dėmesio skiria, kad biudžeto deficitai būtų sumažinti pagal stabilumo ir augimo paktą. Tačiau tai, mano, mano nuomonė, yra netinkamas požiūris ir neproduktyvus. Kad suprastume, kodėl Atkreipkime dėmesį į formulę, kuri numato šalies skolinimos reikalavimus, yra e, apskaitos pobūdžio. ES TVF programos nepakankamai e, skiria dėmesio, kad būtų sumažintos prekybos ir paimų balanso deficitais. Todėl neįmanoma e, įsivaizduoti, kaip sumažinti e, deficitus ir biudžeto E, mažinimo priemonės tikrai nebus sėkmingos. Pavyzdžiui, Portugalijos prekybos deficitas 10 metais buvo 6,5 procento BVP. Jos paimų balanso deficitas buvo 4,6 procento BVP. Dėl šių dviejų deficitų Portugalijos skolinimus reikalavimai buvo maždaug 8,5 procento BVP. Kad e, tvariai mažintų biudžeto deficitą pagal ES TVF korekcijos programą reikėjo mažinti priekybos deficitą. Tuomet e, tai, tai būtų turėję nedidelį poveikį po Portugalijos ekonominiai veiklai. Be to, programa turėjo mažinti pajamų e, balanso deficitą per realistišką skolos restruktūrizavimą. Vietoj to programa E, neskirdama, tiesiog e, yra skirta, paveikia vidaus e, paklausą. Tai yra tiesiog kaip naudoti kūjį, daužyti, sulaužyti riešutį. Ir tokia programa galėtų sumažinti deficitą tik tai 6,5 procentų BVP. Bet to ES TVF korekcijų programos nepakankamai dėmesio skiria pajamų balanso deficitui. E, Vidutinė palūkana norma gali padidėti, dėl to nesumažėti. Todėl pajamų balanso deficitai gali padidėti ir dar didelis, desnis spaudimas bus daromas skolinimus reikalavimus ir biudžeto deficitui. Praktikoje korekcijos programos smarkiai nesumažins skolinimus reikalavimų, tiesiog pakeis jų sudėti. E, galbūt viešojo sektoriaus skolinimus reikalavimai sumažės, tačiau privataus padidės. Kadangi privatus e, sektorius negali e, didinti skolinimus dabartinio kontekste, korekcijos programa tiesiog sunaikins privataus sektoriaus veiklą. Tai bus tiesiog užkraus sunkius, sunku krovinį gyventojams. Be to, korekcijos programos neleidžia koreguoti pajamų balanso. Todėl praktikoje vienintelis e, saugus e, metodas, kaip gali valstybės mažinti viešai valstybės deficitą ir labai smarkiai pagerinti priekybos balansą. E, ne visos šalis gali turėti priekybos perviršį ir toks bandymas daugelį ES valstybių narių gali nustumti į recesiją. Ponas ir ponai, ES susidėjo su situacija, kur mažiau yra daugiau. Mažesnės e, korekcijų programos e, ir atsargesni žingsniai duotų geresnius rezultatus. Korekcijų proceso tikslas turėtų būti stabilizuoti periferijos šalių išorės skolos lygį, sumažinant jų skolinimus ir reikalavimus. Manau, kad išorės korekcijos pastangos turėtų mažinti, e, mažinti poveikį vidaus e, ekonominiai veiklai ir e, tų ekonomikų prekybos partneriams. Portugalijos atveju išorės korekcija, kuri reikalinga stabilizuoti išorės skolos lygą, sudaro apie 8 procentus BVP. Bendras prekybos ir pajamų balansų deficito mažinimas sumažintų skolimus reikalavimus maždaug 0 procentų BVP. Tokiamis sąlygomis Portugalija galėtų pamažu mažinti išorės skolos naštą per normalų nominalų ekonomikos laudimas. Biudžeto mažimo politika būtų daug efektyvesnė ir Portugalijos vyriausybė galėtų finansuoti daug daugiau savo biudžeto deficito viduje. Maždaug e, pusė šitos korekcijos turėtų būti gerinant e, prekybos deficitą o visa kita mažinant pajamų balanso deficitą per skolos restruktūrizavimą, fiskalinio dėlojimo politiką. Tiesiog kartoja, e, perbalansuojant e, mokesčių struktūrą, e, mokesčių de, valiutos devalvavimo poveikį. Mano pasiūlymas susijęs su to, kad reikia pakeisti mokesčių struktūrą, nes pajamos iš mokesčių vidutiniškai sudaro apie 40 procentų BVP eurozonos ekonomikoje ir tai yra didžiausias kaštų faktorius. Paklausos pusėje reikėtų pakeisti balansą tarp mokesčių ir padidinti importo kainą. E, ir tuomet e, būtų galima <clears throat> pakeisti e, sektorių <clears throat> įnašą. E, skolos restruktūrizavimo tikslas būtų sumažinti paimų balanso deficitą iki tvaraus lygio, tai galėtų būti pagrįsta didinant e, terminus ir mažinant palūkanų normas. Tačiau e, reikia užtikrinti, kad periferijos šalis galėtų grįžti į tarptautinės kredito rinkas, net jeigu ir mokėtų palūkanų normas, kurios yra didesnės. Be to, bankų gelbėjimo procesas panašus į Junktinės valstijas turėtų būti greitai įgyvendintas. Išvadose, ponės ir ponai, norėčiau pabrėžti po, poreikį keisti kursą. Dabartinis atsakas į krizę yra netinkamas ir pavojingas. ES TVF korekcijos programos nebus sėkmingos siekiant biudžeto deficito mažinimo. Tiesiog tai netinkamai paveiks e, privatų sektorius, sumažinant jo veiklą, jo aktyvumą ir e, sukels naštą gyventojams. Periferijos šalis praktikoje gali sumažinti biudžeto deficitus, jeigu jos sugebės pagerinti priekybos ir pajamų balansus ir e, taip sumažinti, pagerinti grinąją skolinimus reikalavimus. Tai ES politika turėtų būti būtent ir skirta gerinti šios balansus. Reikia daugiau dėmesio skirti vidaus paklausą, mažinti prekybos deficitą, o ne radikaliai pakeisti e, struktūrą. Reikėtų mažinti išorės skolas. Na ir taip būtų galima e, sumažinti poveikį to, kas yra iš esmės Europos valstybių skolos krize. Ačiū. Dėkuoju, dabar perinime prie klausimų ir atsakymų. Prašau man duoti ženklą, jei norite užduoti klausimą. Ir jei dabar neturėsime pakankamą laiko, galėsite užduoti klausimus vėliau. Ačiū abiems mūsų prelegentams. Sveikiai atvykę į mūsų komitetą. Ponas Sapir pateikė labai daug įdomios informacijos apie skirtumus tarp šalių atsidūrusioje krizinėje situacijoje. Jeigu teisingai supratau, siūloma skirtingai, skirtingas priemonės taikyti šioms šalims. Tai atitinka, manau, ir mūsų pirmąją diskusijų dalių. Namai juk dega iš principo, regime, kaip vis labiau keičiasi situacija valstybėse, prastėja padėtis, kyla susirūpinimas dėl Prancūzijos, prieš tai kilo dėl Italijos ir Ispanijos Ispanijos, šalims, kurioms reiks 12 metais įnešti didesnį indėlį. Taigi, kokią mes čia atliksime skubę inform... operaciją, kaip reanimuosime stojančią širdį, ką reikia daryti ECB. Ponas Sapir pasisakė už proaktyvę ECB rolę. Kiek suprantu, Anglijos bankas eina daug toliau gindamas savo valiutą, tačiau iš kitos pusės e, FSF toks kaip dabar net laikys dar vienos audros. Kaipgi reiktų jį apginkluoti, kad šis fondas atliktų tą vaidmenį, kurį jam esame numatę. Manyčiau, tai yra šiuo metu aktualiausias klausimas. Tikrai džiaugčiausi, jeigu galėtumėte į jį atsakyti kiek išsamiau. Ačiū. Well, Na, nesvarbu iš tikrųjų, kas kalbės pirmasis. Andrė. Norėčiau pakomentuoti tai, ką jūs ką tik pasakėte dėl Europos finansinio stabilumo priemonės. Man visuomet atrodė, kad tai yra, kad e, ši priemonė yra susijusi su tam tikrais uh, prieštaravimas. Kai aš girdžiu, kad vyriausybių ir valstybių vadovai sako, kad jie padarys viską, kas yra būtent tam, kad įspręstų krizę ir kartu tie patys asmenys mums sako, kad e, finansinio stabilumo priemonė yra skirta tik tai 440 e, milijardų eurų. Aš pagalvoju, kad e, jie iš tikrųjų nesilaikys savo žodžių, kadangi 440 milijardų tikrai nepakaks. Tai yra akivaizdu, jei pažvelgsime į euro, padėtį eurozonoje. Taigi tie du vyriausybė vadovų teiginiai prieštarauja vienas kitam. Jei jūs sakote, kad esate pasirengęs daryti viską, kas yra būtina tam, kad kažką įspręstumėt, tuomet jūs negalit nurodinėti kažkokių skaičių. Ypač tas skaičius yra nepakankamas, kaip 440 milijardų. Be to, kai jūs sakote, padarysime viską, jūs nieko neapibrėžėte. Ir viena vertus, aš pasisakau už finansinio stabilumo priemonę, tačiau kartu aš matau, kad ji turi daug trūkumų. Ir akivaizdu, kad jos nepakaks. Ir todėl aš minėjau anksčiau, kad e, tuomet, kai susidurime su tokio masto e, krize, būtina yra iš tiesų daryti viską, kas yra reikalinga tam, kad šią krizę įspręstume. Ir aš manau, kad pirmiausia veiksmų turi imtis Europos centrinis bankas. Nebent jums atrodo, kad ši krizė yra pirmiausia susijusi su mokumu. Uh, Ir aš minėjau, kad situacija Graikijoje yra kitokia nei kitose valstybėse narise. Thank you. Dėkuoju. Jūs klausite apie tai, kad, ką mes dabar turėtume daryti. Aš manau, kad pirmiausia, reikėtų nutraukti dabar gyvendinimas programas, kadangi jos kenkia mūsų ūkiui ir tik tai stumia mus atgal, o ne į priekį. Antra, aš rekomenduoju keisti padėtį palaipsniui. Pirmiausia, reikėtų keisti mokesčių struktūrą. Ir manau, kad taip mes galėtume imtis tam tikrų valiutos struktūrizavimo veiksmų kai kuriuose šalise. Toliau, e, Europos finansinio stabilumo priemonė ir jos vaidmuo. Aš manau, kad akivaizdu, kad ši priemonė buvo sukurta reaguojant į būtinybę. Nesu tikras, kad mums visiems yra aišku, kaip veiks ši priemonė ir kokia yra jos struktūra. Aš manau, kad mums pirmiausia reikia FTTC tipo institucijos. Super. Aš norėčiau pateikti klausimą profesoriui Sapir. Jūs minėjote, kad Europos centrinio banko vaidmuo išgyvenant krizę turėtų būti kitoks nei centrinio banko funkcija įprastinėmis aplinkybėmis. Ar jūs kalbate apie tas funkcijas, kurias atlieka, atlieka JAF federalinis rezervas, ar jūs kalbate apie kokio, kokias nors neįpra, kokias neįprastinės priemonės, pavyzdžiui, pinigų išleidimą, Ar jūs tiesiog manote, kad ECB e turėtų imtis veiksmų, kurie netgi būtų dar e, griežtesni ir dar platesni nei Federalinio rezervo veikla. Na, tai, ką aš pasakiau, buvo tiesiog teiginys. Aš tiesiog norėjau paraginti Europos centrinį banką, o aš beje puikiai suprantu. Ir apie tai kalbėsime e, per antrąją šio renginio sesiją, kad veikti šiuo metu nėra lengva dėl politinių priežasčių. Puikiai suprantu, dėl ko buvo sukurtas Europos centrinis bankas, kaip atsirado eurozona ir kokie politiniai susitarimai buvo sudaryti ir kokia atsakomybė tenka kiekvienam eurozonos veikėjui, tai yra valstybėms narėms ir Europos centriniam bankui. Ir šis politinis susitarimas buvo sulaužytas kai kuriuose valstybėse narise. Aš kalbėsiu atvirai. Ilgą laiką dirbau su eurozona ir dar prieš atsirandant eurui. Aš nesu šios sistemos architektas, tačiau aš dalyvavau nuo pat pradžių visose diskusijose ir aš galiu Jums pasakyti, kad yra tam tikrų dalykų, apie kuriuos mes e, net ar negalvojame anksčiau, kurių nenumatėme. Pavyzdžiui, mes laiku nesupratome, kad šalis, o tai yra zonos ypatybė, kurios prisijungia, tai yra šalis, kurios prisijungia prie euro zonos, gali susidurti su skolos problemomis. Mes to tikrai nenumatėme nepakankamai gerai supratome ir tai, kad atsiradus bendrai valiutai, valstybės narės galės džiaugtis jos privalumais, tačiau kartu turės suprasti, kad ši bendra valiuta yra susijusi ir su tam tikromis galimomis problemomis. Ir tai yra E, pasakytina apie e, obligacijas. Ir apie tai kalbėjome ne kartą, kai kalbėjome ir apie deficito procedūrą, ir apie stabilumo paktą. Taigi mes laiku nenumatėme galimų nemokumo problemų. Kitaip tariant, mes tikrai nepasiruošėme kriziai. Mes sukūrėme sistemą, kuri galėjo puikiai veikti normaliomis aplinkybėmis. O, o per pastarosius e, metus mes išgyvename ypatingą situaciją ir bandome visai tai ją reaguoti. Ir mano kolega ponas Kabralis ką tik kalbėjo apie ūkio aspektus. O tai yra labai svarbu. Pavyzdžiui, Mastrikto sutartyje nieko nėra pasakyta apie finansinius klausimus. Daug yra kalbama apie fiskalinį tvarumą, fiskalinį stabilumą, tačiau nie, e, ne vieno žodžio nėra pasakyta apie finansinį tvarumą, apie e, privačių asmenų e, skolas. Be abejo, Tuomet, kai buvo pasirašyta Mastrato sutartis, mes rėmėmės e, tuo metu aplinkybėmis ir niekas negalėjo pakankamai toli žvelgti į ateitį, niekas negalėjo įsivaizduoti, kad turėsime iš tikrųjų bendrą valiutą ir kad turėsime daugybę bankų, kurie užsiims netinkamą veiklą, kad turėsime bankų, kurie bus pakankamai silpni ir jie bus silpni dėl to, kad jų vyriausybės e, ėmėsi netinkamų veiksmų ir taip toliau. Aš manau, kad mes turime peržiūrėti dabartinę sistemą, turime ją reformuoti ir kartu turime taikyti dabartinę sistemą gan lankščiai. Ir gal tai ir nėra malonu, bet jei to nedarysime, tai mūsų laukia dar sunkesni laikai. Koju Wolfas. Gut, please put the earphones on. Um, ein Kommentar. Gal užsidėkite ausinės, kadangi kalbės vokiškai, e, komentaras ir du klausimai. Kritikuojamas buvo vyriausybės, per ilgai veikia, per nelig atsargiai, tačiau galiausia konstatuojame, kad taip vadinamieji ekspertai negali susitarti dėl to, ką reiktų veikti. Ir Nobelio, Nobelio premijos laureatų uh, suvažiavime nuomonių buvo tiek, kiek dalyvių. Būtent kiekvienas turėjo savo viziją, kaip įveikti krizę. Tikrai nėra taip paprasta, nes valstybių vyriausybių vadovai nėra visi išsilavinę ekonomistai. Jiems reikia ekspertų patarimo, taigi ką daryti, kad jie galėtų labiau tikėti to, kas jiems sakoma. Antra, jūs kalbėjote, kad reikia FSF e, sustiprinti ir netgi nenustatyti kažkokių kiekybinių ribų šiam fondui ir ECB, tačiau nepamirškime vieno. Kyla milžiniško demokratinio tikimumo problema. Jeigu atsisakome vienbalsiškumo principo, tai mokesčių mokėtų, mokėtojai tampa atsakingi finansiškai iš tuos dalykus, kurių net nesupranta. Taigi mes turime fondą sustiprinti per finansinį svertą ar dar kažkaip kitaip. Ar tai nereiškia, kad šalis, kurios yra stabilios, bet per savo potencialias garantijas fondui gali prarasti tą stabilumą. Tai reiškia, kad eurozonoje nebus ne vienos patikimos šalies, tai situacijas tikrai nesupaprastins. Toks komentaras. Dabar e, klausimas profesoriui Kabral. Supratau jūsų išsakytą e, kritiką dėl vykdomos politikos. Aš suprantu, kodėlgi kritikuojate. Graikijoje mes regime, kaip de facto situacija pablogėjo, jeigu lyginsime ją su praėjusiais metais. Žinoma, šios strategijos neišmastė Europos Sąjunga savarankiškai, tai TVF iniciatyva daug daugiau yra daroma. Taigi, kodėlgi dabar tai dar, daro problemų, jeigu praeitie nekarta puikiai funkcionavo. Kaip viskas bus sunku, matau, kai žvelgiu į Commerzbank, Vokietijos banko finansinę progroz, prognozę kitiems metams. Vokietija 0,8 e, procento, Prancūzija 0, e, Italija minus 0,2, taigi Ispanija e, minus 0,3. Taigi didžiausios eurozonos valstybės auks menkai ar netgi jų ekonomikos susitrauks. Taigi, net jeigu mes pritarsime jūsų strategijai, ponė Kapral, aš nežinau, ar toks gali būti mūsų tikslas. Ačiū. Ačiū. Dėl taupimo priemonių, kurias, kurias reikalavo taikyti TVF. Tai nereiškia, kad aš prieštrauju taupimui, tačiau priemonės taikomas nėra logiškos. Tai yra apskaitos e, pobūdis, yra e, formulė, yra keturios, keturios, e, keturi komponentai pagal taupimo programą tiesiog keičiamas pirmas e, dėmuo. Tačiau negalima pakeisti nekeičiant e, e, dėmenų kitoje lygybės pusėje. Tai yra pajamų balanso deficitas, prekybos deficitas, juos reikia mažinti. Antras dalykas yra prekybos balanso deficitas. Jeigu bandai keisti tą dėmenį kairėje ekonomikoje kažką pakeisi. Vienintelis. Taip, taip sumažinsime balanso deficitą, jeigu sumažinsime prekybos deficitas. Be to, šis, ši programa yra e, tinkama šalims, kurios yra geresnėje situacijoje, nes viskas eina per prekybos balansą o toj, toms 12 e, e, šalių periferijoje reikia keisti, e, mažinti disbalansą, o tai tada ir perviršio šalis nukentės. Nesuprantu, kodėl TVF ir, ir ES tokią politiką nori taikyti. Dėl su komentaro, kad sunku reaguoti į krizės. Niek... Taip, kiekvieną kartą lyderiai gauna e, konfliktuojančius patarimus ir sunku pasirinkti. Jie kartais reaguoja instinktyviai, kartais jie teisūs, kartais ne. Tikėkime, kad jie priims teisingus sprendimus. Kaip e, galima tai padaryti geriau? Pabandysiu kažką pasakyti uh, vokiškai. Follow brainstorming, so good governance processes where you analyze all. Dievas mėgsta trejybę. Jeigu e, yra vienas pasiūlymas, reikia jį gyvendinti ir e, daryti tai, na, plačiau, daugiau to daryti. Yes, let me, uh, Wolf, let me. Wolfai, noriu pabandyti atsakyti į klausimą apie demokratinį legitimumą ir vienbalsiškumą. Tikriausiai apie tai bus diskutuojama ir antroje dalyje nes čia e, mes galime kalbėti apie ateitį, apie politinę sąjungą, apie mokesčių sąjungą. Dažnai girdžiu kai kaip kritikuojama, kritikuojami Vokietijos veiksmai krizės metu. Ir turiu pasakyti, kad nepritariu tokiai kritikai visiškai. Man atrodo, kad Vokietija ėmėsi labai svarbaus vaidmens ir būtent šiuo atžvilgiu, siejant tai su tuo, ką sakiau anksčiau ir šiek tiek žvelgiant atgal istoriškai, dar iki euro sukūrimo buvo būtent Vokietijoje buvo aptariami tokie klausimai kaip dabar. Tai yra santykis tarp pinigų sąjungos ir fiskalinės mokesčių ir politinės sąjungos. Šioje šalyje vyko e, rimčiausios diskusijos apie tai. Ir čia štai iš esmės yra drama. Pinigų sąjunga buvo sukurta kai viena tik tai šalis atsisakė savo suverenumo. Vienintelė šalis - Vokietija. Nes Vokietija turėjo suverenius pinigus. Jokia kita šalis Europos valiutų mechanizme neturėjo pinigų e, suvereniteto. Jungtinė karalystė pasirinko kitą dalyką, nuoseklų e, dalyką. Jie norėjo išlaikyti savo suverenumą. Tačiau kitos šalis tuo suverenumo e, atsisakė, jos ir tai buvo Vokietijos markės zonoje. Jie gavo dalį to suverenumo, kurį anksčiau turėjo Vokietija, tačiau drama su pinigų sąjunga yra ta, kad Vokietijoje vyko rimta diskusija, ką tai reiškia, ką reiškia eiti iš čia su Vokietijos markė ir įvesti eurą. Tai buvo kažko atsisakymas tai yra 50 Vokietijos markių metų atsisakymas. Vokietijoje buvo šis supratimas. Kitose šalise nebuvo tokių pastangų, intelektualinių pastangų tai suprasti. Kiekviena šalis mane, kad jos kažką gauna už dyką, įeidamas į eurozoną. Ir tai buvo aiški klaida. Kiekviena šalis E, reiškia, kad pinigų sąjunga turėjo būti kontraktas, kur kiekviena šalis kažko atsisako ir kažką gauna. Žvelgiant į ateitį, į tai, kas mano, aš tikiuosi, bus e, e, naujos startis, tarptautinė konferencija, dėl ko atsiras nauja sutartis išteisanti ankstesnės sutarties problemas, pagerindama ją. Tai ši sutartis, jos esmė bus ši diskusija, kokio suverenumo e, gali atsisakyti kitos šalis. Ir manau, kad tai nebus lengva, nes daugelėje šalių ši diskusija dar net, net neprasidėjo. Kad pinigų sąjungos ateitis reikšta pati, ką tai reiškia Vokietijai pastaruosius 12 metų, tai yra atsisakyti savo suvereniteto bendram labui. Ir kuo greičiau prasidės tokia diskusija, tuo greičiau įvyks tarptautinėme konferencija, kuri parengtų labiau subalansuotą pinigų sąjungą su tais elementais, kurių dabar nėra. Ir tada nebus demokratinio legitimumo problemos, nes tada turės būti institucijos, kurios į tai atsako iš šios klausimus. Taigi, dabar be legitimumo negalime atsakyti jūs klausimus, net, neturime sutarties, kuri nu, būtų pagrindas tokies, tokiems veiksmams. Tač, ir negalime imtis veiksmų, kad e, išbristume iš krizės. Ačiū ir paskutinis klausimas. Kei. Ačiū, ponė pirminkė netrumpai per pastarąsias dvi savaitės kalbėjau su investuotojais, globaliais investuotojais, kurie labai nori dalyvauti ES rinkoje, eurozonoje ir mano, kad lėšų yra, jeigu jie suprastų tik tai, kas čia vyksta. Ir vienas e, esminių dalykų, kurie nurodo, tai yra patikimumo problema su e, EFSF su ypatingos tikslo priemonė. Ši priemonė, aišku, tikra, vis tik ta valstybė narių, tačiau lėšas įgauna rinkoje. Už jos nėra iš tikrųjų jokių lišų, čia rinkos turi e, duoti lėšų. Ir palinkinti, turint galvoje svertą, kuris čia bus reikalingas, tai jų baimės padidėjo, kai Anglijos bankas pateikė pareiškimą apie tai, kad apie kvantitatyvinį e, lengvinimą, tai visi supranta, kad tai yra pinigų spausdinimą. Jie nespranta, kaip ši priemonė, e, kad ši priemonė daro iš esmės tą patį. Klausimas yra, ką daryti, kaip įtikinti rinkas ir pasaulinius investuotojus, kad ši priemonė gali ir turėtų veikti. Kas norėtų pabandyti atsakyti pirmas? Prašom. Ačiū. Man atrodo, kad EFSF, ta struktūra nėra aiškiai. Suprantu, kad tai yra institucija skurta kritiškoje situacijoje, tačiau iš pat pradžių, jeigu pažvelgsime į struktūrą būsnėje Luksemburge, paraminis biuras yra investicijų bankė, valdoma yra skol, Vokietijos skolų biuro. Jie turi 12 darbuotojų, tačiau organizacinės struktūra 19, 440 Europos mokesčių mokėtojų milijardų. Nemanau, kad tai čia yra solidi konstrukcija, o svertas prideda tik tai dar daugiau komplikacijų tai struktūrai. Galbūt reikia pagalvoti, kokios yra geresnės galimybės, kokie geresni variantai. Man atrodo, kad reikia FSF e vertinti pagal tai, ką jis daro. Pradinis tikslas buvo dirbti, dirbti kartu su TVF bendroje ES ar euro, bendrose eurozonos ar eurozonos programuose. Tris aptarėme, tai yra Graikija, Airija ir Portugalija. Tai yra finansavimo Europos, to vadinamo Europos pinigų fondo, Europos valiutos fondo, ta vadinama finansuojamoji pusė. Man atrodo, kad tokiai veiklai FSF su tokia veikla neturėtų turėti problemų. Aš nematau jokių čia sunkumų, galima sakyti, kad, kad tai turėtų būti nuolatinis mechanizmas, turi būti transformuotas į Europos stabilumo mechanizmą. Tačiau pagal savo konstrukciją, kaip investuotojas, E, investuotojai investuoti į šį fondą, jeigu aš būčiau investuotojas, man nekiltų problemų dėl FSF, FSF kad jis neteisingai sukonstruotas. Galbūt vien dėl to vienbalsiškumo, kad būtų gautas e, sutikimas kiekvienai programai, tai yra aišku niuansas, kurio TVF neturi. Dabar kalbame apie naują FSF vaidmenį, tai yra naujas patobulintas FSF. Ir čia FSF prisimtų užduočių, kurias paprastai atliktų centrinis bankas. Ir čia aš taip pat matau problemų. Nes man atrodo, kad jeigu būtume sukūrė tą sistemą geresnę, aš būčiau tokią, tokį vaidmenį atidavęs centriniam bankui. Dabar mes einame aplinkui, kad tai padarytume. Na, aišku, eiti aplinkui tai nėra viskas, nėra visada labai aišku, labai gerai, kaip jūs sakote. Man atrodo, kad diskusija dar vyks per ateinančias savaitės ir mėnesius, koks yra santykis tarp ECB ir EFSF Viena nuomonė yra, kad kai e, pagerintas FSF jį pradės veikti, tai ECB nebežais šio žaidimo. Tai yra viena nuomonė. Mano nuomonė, tai yra ekstremalus požiūris. E, požiūris, kuris nėra tvarus dėl iš anksčiau pasakytų priežasčių. FSF negali, mano nuomonė, pakeisti visiškai centrinio banko jis gali turėti lygiagratų vaidmenį dėl problemų, tai yra ribos tarp likvidumo ir mokumo. Galima baimintis, kad tai, kad šiandien kas yra likvidumo problema, gali tapti mokumo problema. Ir tada centrinis bankas E, turi rūpintis, ar jį palaiko išdas vyriausybės. Ir tai yra legitimus klausimas, kurį galėtų užduoti Centrinis bankas. Taigi, tokį vaidmenį aš e, skirčiau EFSF, o ne į e, Centriniam bankui, o ne į pakeisti visiškai. Dėkuoju, jūs atsakymams suteikė nemažai peno pamastymams, dabar perėmėme prie antrosios mūsų konferencijos e, sesijos. Pirmiausia, kalbės Jorgen Stark, o po to žodį suteiksime Žiromui Krelį. Taigi pirmiausia, žodis jums, Jurginai. Uh, Madam Chair, dear honorable members uh, of this. Ačiū, ponios ir ponai, didelė garbė svečiuotis jūsų komitete bei pasidalinti mintimis apie ekonomikos valdymą Man tiesiog knetėjo įsikišti pirmąjį diskusijų etapą, kadangi tiek daug buvo pasakyta apie centrinio banko vaidmenį, taigi gal galėjome tiesiog pratesti šią diskusijas kiek vėliau. Tačiau e, man e, skirtose keliose minutėse daugiausia dėmesio norėčiau skirti tiems e, trims klausimams, kuriuos turime aptarti, būtent e, ekonomikos valdymo paketo įgyvendinimas, ilgalaikiai poreikiai valstybių finansavime ir galiausiai eurobundų klausimas. Taigi, kaipgi sekasi gyvendinti e, ekonomikos valdymo paketus, mes e, pasveikiname komitetą dėl šešių dokumentų paketo prieimimo. Praėjusiais metais komiteto dėka buvo įmanoma sustiprinti ekonominį valdymą Europoje. Tai liudyja, kad sprendimų prieimėjai turi gebėjimų spręsti tam tikrus esamų e, taisyklių trūkumus išriškėjusius e, per krizę. Mes turime stipresnį pagrindą nei pradžioje siūlė komisija. Taip nutiko didžiaja e, dalimi dėka parlamento. Parlamentas pasinaudojo savo galiomis, kad pas, pasisakytų už daugiau jėrobos ir už daugiau supranacionalinio valdymo ekonominio valdymo srityje. Taigi, kalbant apie tam tikras privalomas fiskalinės taisyklės, turi ar naują stabilumo ir augimo paktą 3. Pirmasis buvo, reform... pirmasis buvo iš pradžių pirmasis, paskui jis buvo reformuotas penktais metais, o dabar turime jo trečiąjį variantą, tai finansinė priežiūra ir finansinės disciplinos laikymas eurozonos šalise tikrai sustiprins. Taip pat parlamentas sustiprino ir statistikos valdymo vaidmenį, nes statistikai ekonomikos valdymo e, srities tenka labai ypatingas vaidmuo. Kalbant apie makroekonominės stebėsenos e, struktūras, tai naujasis pagrindas e, yra labai svarbus, ten lentelė pasiekimų lentelėje, galima vadinti, e, užima tikrai svarbu vaidmenį. Taigi pasiekimų lentelė siekia aptikti makroekonominius disbalansus, kurie kelia pavojų pinigų sąjungai. E, pasiekimų lentelė turėtų didžiausią dėmesį e, skirti tam, kaip atkreipti sprendimų prieimėjų ir visuomenės dėmesį į fiskalinius disbalansus. Aišku, ekonominio valdymo paketas yra svarbus žingsnis į priekį, bet yra vis dėlto žodelis, bet kadangi vykdymo galim, ir gyvendinimo galimybės e, valstybėse narėse yra pakankamai laisvai traktuojamos, valstybių narių diskrecija labai didelė gali skirtis ne tik e, gyvenimas paraidžiui, bet ir sprendimų gyvenimo dvasia gali būti nevienoda. E, e, stebėsenos mechanizmų įgyvendinimas stumėsi į priekį, nors ir lietokai, vadovaujamasi komisijos rekomendacijomis bei tarybos daromų spaudimo pagalba. Yra daug išimčių, yra ypatingų faktorių, į kuriuos būtina atsižvelgti skirtingose proceso etapuose. Dėja, visa tai e, pabrėžė, kad e, valdymo paketas yra labai sudėtingai įgyvendintas, todėl ECB mm, neuž... Pigesni avia biletai negaus to vaidmens, kurio pageidavo būtent automatinio sprendimų prieimimo. Nepavyko to pasiekti. Komiteto dėka yra naujų instrumentų, tai Ekonominis dialogas, jo tiklas padinti skaidrumą, paskatinti dialogą, užtikrinti rinkoje disciplinas. Taip pat Europos semestro instrumentas turi būti tobulinas. Tai puikus ex ante instrumentas, jo reikia sukurti galimybę naudotis, parlamentas čia gali toliau didinti spaudimą. Tačiau galiausiai mums reikia pakeisti visų susijusių pusių mąstyseną, būtent pakeisti mąstyseną, mąstyseną visų pusių dalyvaujančių stebėsenos mechanizme. Reikia visiškai prisimti atsakomybę už stebėsenos mechanizmo veikimą, taigi reikia internalizuoti tą išorės spaudimą, kurį šiuo metu jaučia pinigų sąjungą. Kai kurios šalis negyvena pagal pinigų sąjungos taisyklės, pokyčių procesas e, daugelė šalių, tai atitikščiai pasiekti prasidėjo pernelik vėlai. Ar galima tikėtis kažkokių fundamentalių pokyčių, ar pokyčiai manomi be fundamentalių reformų? Žan Mone kuris nekartai yra cituojamas, sakė, kad aš neretai pastebėjau koordinacijos ribas. Jis skatina kalbas, bet ne sprendimus. O eurozonos, eurozonai reikia stipraus valdymo, ne tik įdomių, bet e, nesėkmingų diskusijų. Dabar pereisiu prie ilgalaikių reformų ekonomikos valdymo srityje. Mums reikia tikrai naujos ekonominio valdymo kokybės, reikia nueiti daug toliau negu tas paketas, dėl kurio nesenai buvo susitarta. Mums reikia principinės mm, ekonominės sąjungas arba tiesiog apsiriboti e, po, politinę sąjungą. Tai jeigu daugiau Europos, tai reiškia daugiau ekonominio valdymo. Uh, Manytumėme, kad reiktų tą aspektą dar labiau sustiprinti. Mano nuomonė, e, stiprindami piniginį fiskalinį stebėjimą, pagerinsime situaciją. Europa turės daug griežtesnių instrumentų bei galės geriau kontroliuoti nacionalinius e, biudžeto deficitus, tai reiškia, kad reikia iškelti Europą virš nacionalinių skirtumų ir nacionalinių deficitų. Tam tikslui reikės iš esmės keisti sutartį, taip pat reikės sukurti adekvatų mechanizmą, kuris išspręstų demokratinio legitimumo klausimą tą galima padaryti atitinkamai procesai traukus Europos parlamentą ir nacionalinius parlamentus. Labai trumpai tokios valdysenos reformos e, kertiniai akmenys yra griežtas biudžeto deficitas, ne daugiau nei 3 procentai, taip pat reikia kiek kad nacionalinių e, biudžetų vidutinio ilgo laiko tarp tikslai būtų patvirtinti visų eurozonos valstybių visi šie patvirtinti planai turės būti griežtai įgyvendinti niekaip nekeičiant. Beje, mes regime, kaip vis daugiau valstybių narių tokias taisyklės patvirtina ir įgyvendina savo teritorijoje. Galiausiai šalis, kurios a, dalyvauja FSF programoje. Ir jums teikiame pagalbą, ypač jeigu situacija tose šalise negerės. Reikia stiprinti tiek nacionalinį, tiek virš nacionalinį lygmenį, nacionalinių lygių, kai kuriuose šalise jau veikia nacionalinės biudžeto institucijos, kurias numato patikimas prognozes. Uh, Eurozonoje mums reikia panašios institucijos, kurie turėtų aišku mandatą bei stiprias galės stebėti, kaip įgyvendinama mm, fiskalinė disciplina. Iš principo tai turėtų būti Europos biudžeto tarnyba. Ši Europos biudžeto tarnyba taptų užuomasga to, kas ateityje žingsnis po žingsnio galėtų e, tapti Europos finansų ministerija. Manyčiau, tokią idėją reikia iškelti ir labai intensyviai ją aptarti. Liko mažiau nei viena minutė, todėl paskutinis klausimas - euro obligacijos, kurios turėtų leisti eurozona. Jeigu mes stiprinsime e, e, ekonominį valdymą, tai pasieksime e, tikslą. Tik tokiu būdu. Neįsivaizduokime, kad yra kažkokių panacėjų, kurios padės išgyti nuo esamos ar ateities krizių, kaip kad pavyzdžiui euroobligacijos. Dabartinės krizės priežastis netvari fiskalinė politika. Todėl reikia tvarios riziką mažinančios fiskalinės politikos. Toks turėtų būti bendrasis tikslas. Tačiau euroobligacijų išleidimas susilpnintų tokius siekius, jeigu mes tuo pačiu metu nesukursime atitinkamos, atitinkamos stipresnio e, ekonominio valdymo. E, Be abejo, mažesnė e, palūkanų norma skatina taupyti, o euroobligacijos to nedaro, todėl valstybės nebūtų skatinamos taupyti. Taip pat e, euroobligacijos tikrai neišspręstų e, valstybinių finansų krizės, tiesiog ją nukeltų į ateitį, perskirstytų naštą. Galiausiai euroobligacijos tikrai nepadėtų išspręsti e, krizės, taigi mano asmeninė nuomonė nereiškia e, euroobligacijos e, dabartinės krizės sprendimo ir nėra tinkama alternatyva tvariam fiskaliniam valdymui. Ačiū. Dėkuoju, dabar sutiksime žodį kitam mūsų svečiui, Žiromui Kriel. Dėkuoju, gerbimoji ponė pirmininkė, gerbimieji komiteto nariai. Man yra didelė garbė kalbėti šiandien. Iš tikrųjų, didelė garbė pasidalinti savo mintimis apie politiką, kurią jūs e, formuojate. Aš manau, kad mes šiuo metu išgyvename du rizikos veiksnius. Tai yra uh, rizika, kad tam tikri reiškiniai išplis. E, pavyzdžiui, gali išplisti nepasitikėjimas tam tikromis valstybėmis narėmis arba net visą Europos Sąjungą. Arba nepasitikėjimas eurų. Aš manau, kad mes sugebėsime surasti tinkamą e, sprendimą. Aš nežinau, kaip ši priemonė bus pavadinta. Ar tai bus euro obligacijos, viešusios obligacijos, ar Europos nacionalinio stabilumo priemonė. Nežinau, bet vienaip ir kitaip jie tai laikas mums surasti sprendimą, kuris padėtų mums atkurti pasitikėjimą eurų bei eurozoną. Dar viena, vienas svarbus rizikos veiksnys yra tai, kad kai kurios valstybės gali rodyti netinkamą pavyzdį kitoms. Žinome, kad Graikijos vyriausybė susidūrė su rimtomis viešųjų finansų problemomis. Tai reiškia, kad turime iš esmės keisti žaidimo taisyklės. Dar egzistuoja viena rizika, kad išplis ir fiskalinio susitraukimo uh, reiškinys. Bet akivaizdu, kad e, tokiamis aplinkybėmis kai kas pralaimėjęs, pavyzdžiui, Graikija, o beje, Graikija dėl to pati kalta, bet gali būti ir taip, kad e, šis neigiamas reiškinys paveiks ir kitas šalis, kurios neprisidėjo prie dabartinių problemų, pavyzdžiui, Vokietijos ar Prancūzijos. Na, be abejo, galima būtų teikti, kad šios šalės taip pat gal yra kaltos, nes jeigu pažvelgsite euro, euro obligacijų palūkanų normas, pamatysite, kad uh, palūkanų normos, e, kurios yra taikomos Niderlandams, Prancūzijai ir Vokietijai, mažėjo, o palūkanų normos taikomos Graikija nuolatos auga. Taigi aš siūlau Jums kuo greičiau pradėti spręsti šias problemas, kad krizė dar labiau nepagilėtų. Aš turiu kalbėti apie ekonominę valdyseną. Aš manau, kad mes turėtume didinti pasitikėjimą mūsų institucijų gebėjimų vad, vaduotis iš šios krizės bei iškirsti kelią galimoms krizėms ateityje. Aš nepritariu tam, ką sakė kolega. Aš nemanau, kad mums reikia naujų institucijų. Jūs pirmiausia turėtumėte įrodyti mums, kad gebate dirbti, nes man atrodo, kad jūs puikiai galite dirbti. Jūs, pavyzdžiui, pradėti kalbėti apie makro ekonominio disbalanso prevenciją bei naikinimą. Tai yra labai e, svarbi užduotis. Bet to man padarė įspūdį tai, kad pakeitimuose, kurie buvo pateikti e, rugsėjo 25 dieną, yra pasakyta, jog makroekonominis disbalansas nebūtinai reiškia deficitą. Tai gali būti ir, e, jis gali verk, reikšti ir perviršį. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, kadangi tai suteikia šiek tiek vilties, vilties toms žmo, šalims, kurios susiduria su problemomis. Na, o dabar sugrįždamas prie, prie institucijų. Tam, kad mes galėtume atkurti pasitikėjimą, mes turime uh, e, uh, e, įgyveninti tam tikras sąlygas. Pirmiausia, turime uh, stiprinti mūsų demokratiškumą. Uh, Mūsų kolegos ponas Kopits ir e, Šimanski reikalauja, kad fiskalinės taisyklės būtų labai gerai apibrieštos, kad jos būtų aiškios, skaidrios, lankščios ir taip toliau. Bet aš manau, kad mums nereikia per nelik e, paprastų taisyklių, kadangi gyvename sudėtingame pasaulyje. Taigi mums reikės sudėtingų taisyklių, bet šios taisyklės turi būti labai gerai apibrieštos. Be to, būtina yra prižiūrėti, kaip yra taikomos šios taisyklės. Ir Europos parlamentas galėtų atlikti e, šią funkciją. Aš manau, kad mes turime skatinti demokratiškumą, kai yra formuojamos fiskalinės e, taisyklės. Nepamirškime dar vieno dalyko. Mes kalbame dabar apie viešųjų finansų sistemos e, reformą, ypač tose šalise, kurios išgyvena finansinės problemas šiuo metu. Aš manau, kad, me, kad būtina pirmiausiai vertinti, ar, ar fiskalinė politika yra veiksminga. Mane nervina tai, kad apie fiskalinę politiką dažnai kalbama yra pesimistiškai ir tie, kas dalyvauja šiuose diskusijuose, paprastai mano, kad žmonės nebepasitikė savo vyriausybėmis, kadangi jų vyriausybės priima neteisingus politinius sprendimus. Na, aš nerimaučiau dėl to, kad žmonės gali nebepasitikėti ir ES institucijomis, kadangi jos nesugeba priversti vyriausybių tinkamai elgtis. Taigi, manau, kad būtina būtų naudinga visiems būtų pasakyti, kad mes visi uh, e, sutrėme dėl fiskalinio multiplikatoriaus uh, uh, vaidmens. Ekonominėje literatūroje visuomet yra pasakyta, kad jį kai taikomas yra, taikomi yra teigiami finansiniai veiksmai, tuomet augimas iš karto auga. Junktinės karalystės, atsiprašau, JAV, Prancūzijos ir Vokietijos ir Kinijos vyriausybės pritaikė tinkamą, priemi tinkamus sprendimus ir uh, ir e, vis, visas pasaulis įvertino jų sprendimus. Ir manau, kad mes visi dabar turėtume pasiekti jų pavyzdžių. Nes dabar pradėjome kalbėti apie e, galimą antrą krizės bangą vien dėl to, kad mes nepriimame teisingų politinių sprendimų. Nepamirškime, jog e, negalima galvoti apie tai, kad fiskalinė politika automatiškai turėtų būti taikoma uh, visais atvejais, kad ji visuomet visiems tiks. Ne, aš manau, kad fiskalinė politika ir jos priemonės būtina tai atsargiai, kruopšiai vertinti kiekvienu atskiru atveju. Kągi turėtume daryti? Pirmiausia, turėtume prisiminti, kad Europos Centrinis bankas yra nepriklausomas ir kad demokratinės institucijos patikėjo Europos Centriniam bankui vieną svarbią užduotį. Tai yra stebėti infliaciją ir užtikrinti, kad infliacija nedidėtų. Nepamirškime, jog Centrinis, Europos Centrinis bankas yra labai jauna institucija. Tai yra paauglys. Ir jei ši institucija turi bendradarbiauti su vyriausybėmis, turi derinti. Uh, uh, Jei jis sugebės bendradarbiauti su vyriausybėms, jeigu jį galės derinti jų veiksmus, tuomet visi išlošime. Europos centrinis bankas ir turėtų tai daryti. Bet tai darydamas jis visuomet turi išlikti nepriklausomas. Antras svarbus dalykas yra tai, kad mes negalime, neturime įsivaizduoti, jog egzistuoja kažkoks vieno kurpalio sprendimas, kuris, pritiks, kuris tiks visiems. Uh, nėra kokios nors vienos fiskalinės burtų lasdelės, kuri tiktų visiems. Ir to, būtent to, dėl to būtina tinkamai vertinti makroekonominio disbalansų rodiklius. Ir reikia paaiškinti žmonėms, kad būtina taikyti skirtingas fiskalinės politikos priemonės skirtingoms šalims. Ir gali būti, kad viena priemonė pasiteisins vienu atveju, bet nepasiteisins kitų nėra vienos visiems tinkančios fiskalinės politikos. O baigdamas, aš norėčiau pakalbėti apie tai, kaip galima būtų pagerinti mūsų sprendimus ateityje. Na, aš tikiuosi, kad ateityje vyriausybės pasitikės Europos centrinių bankų ir supras, kad šis bankas turi derinti jų veiksmus. O tam reikės didinti ECB skaidrumą, Reikia reikalauti, kad būtų skelbiami ECB posėdžių protokolai tam, kad mes žinotume, apie ką yra kalbama, kokie argumentai yra svarstume. Mums nepakanka vien tik tai žinoti, kokį sprendimą priėmė Europos centrinis bankas. Tai nėra demokratiška. Ir paskutinis dalykas. Kažkada buvo kalbama apie auksinę viešų uh, finansų taisyklę kalbama, kad e, privačias investicijas galima finansuoti per viešas obligacijas. Aš manau, kad nėra jokios fisk, e, auksinės taisyklės. Ne, turime galvoti apie konkrečius sprendimus, kurie būtų pritaikyti prie dabartinių aplinkybių. Susidurime su įvairiomis kritinėmis, krizinėmis situacijomis. Ir todėl turime gerinti uh, ECB ir vyriausybių bendradarbiavimą bei tinkamai formuoti fiskalinę politiką, pirmiausiai vertindami visus šalies ypatumus. Dėkuoju. Ačiū, turiu, turiu Falfa Klinsą, Sofie Intveld, Udo Bulmaną, Kay, Annie, Liamą. Verneri, ponas Dorfmanas. Dar. Wolf Sofija, Udo Kei, pamiršau, ponė Dorfmanai, jūsų vardą. Herbertas. Tikriausiai reikės jūs sugrupuoti nes nemažai jūsų čia yra, turime tik 35 minutės. Taigi pirmiausia po tris. Vulfas, Sofija ir Udo. Ačiū, Šaron. Keletas komentarų mūsų prancūzų svečiai. Tai, ką jūs sakėte, man primena pasiūlymą, kad jeigu kažkam nors skauda galvą, e, kad jis per daug išgėrė, tai sakoma, išgerk dar ir praeis. Tai man tokia logika nesuprantama. Antra, kai kalbėjote apie ECB nepriklausomumą, tai aš manau, kad jūs, aš suprantu, kad jūs džiaugiatės tuo nepriklausomumu, tačiau matomės, matome, kad bendradarbiaudamės ECB prarado bent jau dalį savo nepriklausomumo kai kurių žmonių akise. Mano manimu, tai daryti prielaidą, kad galima bendradarbiauti ir neskelti abejonių tavo nepriklausomumu yra pavojingas požiūris. Keletas klausimų ponui Štarkui. Manau, kad jūs visiškai teisingai suabejojote, ar tas naujasis e, ekonominis valdymas šešių dokumentų paketas gerai veiks praktikoje. Manau, atrodo teoriškai tai geras požiūris, tačiau ar jis duos rezultatų, dar pamatysime. Aš asmeniškai rimtai abejoju, nes faktas yra tai, kad vyriausybių vadovai kol kas nenorėjo, neparodė, kad jie nori taikyti bendrijos požiūrį, jie taiko tarp vyriausybinį požiūrį ir tai visiškai aiškiai rodo, kad jie nori e, savo pasilikti paskutinio sprendimo laisvėje. Nenori, kad e, komisija ir Europos parlamentas būtų e, lemiantis veiksnys. Ir klausimas, ką, kas bus, jeigu kitą kartą pamatysime tai, kas įvyko pirmą kartą su stabilumo paktu pažeidžiamas kontraktas, neduoda, žmonės nepasiekia rezultatų, komisija sako, jūs nepasiekėte tikslo ir nėra jokios reakcijos, nėra noro e, bendradauti. Ar yra B planas? Nes argumentas, kuris bus, bus pateiktas, bus tai, kad euras yra per daug svarbus, tai yra politinis e, projektas, jis yra e, integracijos simbolis, negalima juo rizikuoti. Todėl aš e, visą tai e, žiūriu atsargiai. Ir paskutinis dalykas. Kaip vertinate pavojų, kad stiprinant ar toliau plėtojant ekonominę ir fiskalinę integracinę eurozonoje galime susidurti su pavojumi suskaldyti Europą į eurozoną ir ne eurozoną. Sofija, ačiū pirmininkė. Dėkoju prelegentams. Norėčiau prisidurti prie to, ką sakė Wolfas ir ponas Štarkas, nes šiek tiek nustebau išgirdusi pono Krėlio kalbą. Galima, galima kiek nori, taisyklių, konven, konvencijų paktų sustarimų pasirašyti, jeigu jie nebus vykdomi, jeigu negali būti vykdomi ir jeigu nėra politinės valios vykdyti sustarimus, kaip buvo pastarosius dešimt metų, tai nebus ir jokio pasitikėjimo, kaip sako jūsų pasisakymo pavadinimas. Tiesiog valdymas vienbalsiškais sprendimų prieimimais yra neįmanomas, mes pasiekėme ribą ir uh, Aš stebiuosi girdėdama, kad kalbama vis dar apie tą patį. Dar vienas dalykas. Jūs sakėte, nereikia sprendimų, kad vienas dydis tinka visiems tokiai dideliai zonai. Tačiau jeigu pažiūrėsime į kitą pasaulinę valiutą, pavyzdžiui, dolerių, jis nėra homogeniška zona. Tačiau jie turi vieną vyriausybę. Ir tai sukelia pasitikėjimą. Jiems nereikia Jie neturi veto teisės kiekvienai valstijai. Jie gali spręsti vyriausybės lygmenių, o mes to padaryti negalime. Turiu vieną klausimą ponui Štarkui, nes pritariu beveik viskam, ką jūs sakėte. Tačiau nustebau išgirdusi paskutinę išvadą, kad turėtume visą laiką atmesti euro obligacijų idėją. Nes juk tai taip pat ir laiko klausimas, jeigu sukursime naują modelį eurozonoje, daugiau federalistinės eurozonos, o ne tarp vyriausybinės. Ar negalime būtų daryti išvados, kad euroobligacijos tuomet galėtų būti taikoma priemonė? Įvairių buvo pateikta pasiūlymų, kaip sumažinti moralinės rizikos aspektą, išleidžiant euroobligacijos, bet ar tai negalėtų būti integrali naujos sistemos dalis? Udo. Thank you, Sharon. Um... Ačiū. Sharon, norėčiau prisiminti uh, Wolfo Klins pirmąjį pasisakymą, kur jis perskaitė uh, Commerzbank finansinę prognozę. Kilo klausimas, kaipgi vystysis eurozona ir tai nesusiję su išgerto alkoholio kiekiu, o greičiau su pateiktais duomenimis, kad mes atsidūrėme labai gilios recesijos išvakarėse. Todėl klausimas abiem prelegentam, Štark ir Kreil. Praėjusią savaitgalį didžiojo dvidešimtuko E, lyderiai kalbėjo apie pažengus, pažengę ekonomiką, būtent tie turintys didelį balanso, balanso pliusą turi e, e, daugiau leisti, o kurių yra nacionalinio biudžeto didelis deficitas, turės stipriai taupyti. Taigi, kaipgi turintis e, atliekamų lėšų turėtų būtent skatinti, kaip jiems pavyks tą daryti ir kaip reiks tiems, kur, kur ekonomika žlunga, pietų eurozonos valstybės būtent turės e, taupyti, nes šį klausimą mums reikia aptarti. Antrasis klausimas ponui Štark. Kadangi Jis džiaugiasi galėdamas tarti savo žodį diskusijoje. Mano klausimas susijęs su labai aštrė situacija, ką mes e, padarysime gelbėdami eurozoną. Jūs sakote ne ECB, ne euro obligacijoms, taigi stiprus EFSF ar kažkoks kitas instrumentas, ar mes paleisime eurozoną e, šunims šieko pjauti. Taigi, ką reiks daryti? Kurgi, beje, jūs naujame e, Europos valdžios e, horizonte matote Europos parlamento poziciją, ar matote, kaip mes galėtume atsverti stiprėjančią Europos tarybą. Nemažai užduota klausimų, tačiau turbūt bus jų dar. E, nemažai. Norėčiau, kad kalbėtumėte ne ilgiau kaip po keturias minutės. E, Jorgenai, prašom pirmas. Pabandysiu atsakyti į pono Klinso klausimus. Ar ES ekonominio valdymo modelis duos rezultatų? ar jis bus įgyvendintas, kas bus, jeigu taisyklių bus nesilaikoma. Manau, kad labai aiškiai pasakiau anksčiau. Tai, kas yra padėta ant stalo kas bus, ir kas bus įgyventa, nėra kvantinis šuolis, kaip e, prašė ECB aiškesnės taisyklės, griežtesnės taisyklės buvo reikalingos siekiant išbristi iš esamos situacijos ar ateityje sustiprinti ekonominį valdymą. Taigi čia yra vykdymo įgyvendinimo problema. Tol, kol potencialus nusidėliai e, teis e, e, kitus galimus nusidėlius, tai na, bus sunku. Turime rasti greičiau būdą, kaip greičiau priimti sprendimus. Aš tačiau nepritariu, kad Junktinės valstijos turintis, turinčios visiškai kitą politinę sandarą yra labiau geriau sugeba primti sprendimus negu europiečius. Jie turi ir savo problemų. Matėme, kaip buvo su darbo vietų įstatymu ir kitais klausimais, kaip ten buvo. Taigi negalima visiškai lyginti situacijos abiejose Atlanto pusėse. Svarbiausia yra didelė politinė valia taikyti taisyklės ir įgyvendinti tai, dėl ko sutarta. Ir manau, kad šią prasme atsižvelgiant į Europos parlamentui suteiktą vaidmenį, parlamentas taip pat prisidės prie to ir primins vyriausybėms, komisijai bei tarybai apie jų pareigas. Turime pasimokyti iš šios krizės, kad tai nepaskartotų. Dėl euroobligacijų Aš nekalbėjau apie tai, kokiamis sąlygomis e, galėtų obligacijas būti naudinga priemonė. Kalbėjau apie valdymo problemas. kad e, obligacijų esmė yra visai kitokia valdysenos struktūra, didesnė integracija, pažanga siekiant politinės sąjungos ir visos tos integracijos rezultatas galėtų būti ir e, euroobligacijų atsiradimas. Tačiau tam reikia visiškai kito, kitos sistemos, e, suvereniteto perdavimas virš nacionaliniam lygiui, galbūt naujai institucijai, kuri e, vykdytų šią užduotį. Dėl G20, apie ką kalbėjo panas Bulmanas, G20 sakoma, kad perviršį turinčios šalis turi daryti tai, o deficitą tą. Tai man primena situaciją. Čia jau asmeniškai kalbu. Čia man primena 78 metų situacija per G20 susitikimą Bonoje, kur konkrečios problemos buvo, konkrečios užduotis buvo skirtos atskiroms šalims ir galų gale tai nesuveikė. Galbūt dabar e, situacija kitokia, bet visa tai yra galbūt e, tokio labai tikslaus kalibravimo e, klausimas. Tačiau svarbiausia problema vis tiek kyla iš deficitinių šalių. Ir čia aš ne visiškai pritarčiau parlamentui dėl korekcijos simetrijos. Mums reikia asimetrinio požiūrio Ta prasme, kad pagrindinė problema yra susijusius šalise, kurios turi deficitus ir tai reikia spręsti tose šalise. Pietų Europoje, periferijose, šalise, kurios veikdama programa, viskas susiję ne tik su fiskaliniu konsolidavimu. Viskas per daug būtų paprasta pasakyti, kad fiskalinė konsolidacija E, prives prie ekonomikos susitraukimo. Net ir po praėjus 70 metų po Keynes'o nėra visiško sutarimo tarp ekonomistų, koks yra fiskalinio multiplikatoriaus vaidmuo ir dydis. Praėjus 70 metų dar nėra susitarimo. Tačiau tai yra fiskalinių struktūrinių reformų e, derinys, kuris didina augimą. Yra didžiulis potencialas privatizuojant. Ir šis procesas Graikijoje turi prasidėti. Taigi reikia žvelgti visus šios tris elementus kartu. Fiskalinė konsolidacija ir viskas nėra kito kelio, nes šiandien rinkos reaguoja kitaip negu jos tai darė iki šio dešimtmečio vidurio yra problema, kad skolos tolerancija sumažėjo. Rinkos dalyviai netoleruoja vis didėjančių deficitų ir didėjančios skolos. Ir tai, kas, tai, ką patyrė kylančių rinkų ekonomikos, dabar atsitinka ir pažengusiams uh, ekonomikoms, tai yra staigus sustojimas. Rinkos nebeleidžia e, to, kad vyriausybės vis norėtų finansuoti didėjančius deficitus. Taigi kokia yra alternatyva? Vienai šaliai aš išdėšiau tos tris elementus ir jie visi trys kartu turėtų suveikti. Norėčiau pasitikslinti. Na, tas gelbėjimo mechanizmas. Kas? Ne ECB, ne euroobligacijas EFSF. Ką reikia daryti? Ne ateityje, be, be ką dabar reikia daryti? Atsakysiu lūkiškai. Šiuo metu turime rasti atsakymą į klausimą, kaipgi mes galime padėti Graikijai gauti kitą E, paskolos dalį. Tai dabar gyvybiškai svarbu, jeigu mes norime garantuoti skolų tvarumą šiandien ir programos pabaigoje. Antra, kalbant apie EFSF, tai mes galime siekti daugiau lankstumo per finansinį svar, svertą arba per draudimą, tačiau tai ne ECB atsakymas, o politiko atsakymas reikalaujamas. Toliau reikia rekapitalizuoti bankus, kad būtų tinkamas e, apsauginis e, buferis sukurtas, kuris padėtų įveikti esamus ir būsimus sunkumus. Ačiū. So. Dėkuoju, Džeromai, prašau. Dėkuoju Jums už Jūsų klausimus ir už Jūsų pastabas. Na, bejau, kad e, man prašiau pavyko pasakyti savo kalbą, nei ją parašyti. Taigi galite e, su ją susipažinti, ji buvo jums išplatinta. Kai jūs sakote, kad, kai, kad kartais jums kyla klausimas, kodėl kas nors e, girtokliauja. Uh, Ta pati galime paklausti ir apie kai kurias valstybės narės. Ir matome, kad tokių šalių net eurozonoje gali būti tokių girtokliaujančių šalių. Pavyzdžiui, eurozonoje tai būtų Graikija. Ji beje yra vienintelė. Toliau Graikija turi reformuoti savo viešųjų e, finansų sistemą. Bet nepamirškime, kad šios šalies niekas neprižiūrėjo nuo 2002 metų. Taigi, ką mes veikime, kur mes žiūrėjome? Ne vienos ne šalies deficitas neviršių 3 procentų 2004 metais. Ir tuomet viešųjų finansų padėtis Eurozono šalyse buvo pakankamai gera. Ta prasme, bet jau, kad jie atitiko galiojančias taisyklės ir reikalavimus. Ir matome, kad dabar kai, kur, e, kai kurios šalis ėmė girto kliauti. Aš manau, kad mes turime galvoti apie mūsų viešuosius finansus, ne vien apie e, valstybės skolą. Tai reiškia, kad turime galvoti ir, ir apie e, valstybių įsiskolinimus bei privačių asmenų įsiskolinimus. Mes Europos Sąjungoje dar nepasiekime tokio privačių asmenų įsiskolinimo, kurį turi JAV. Tai reiškia, kad dar turime manevro laisvės turime vengti pernelik didelio deficito ir skolos ir kartu turime skatinti augimą. Na be abejo, aš negaliu Jums pasakyti, kad, pavyzdžiui, rytoj ūkis pradės aukti. Tačiau aš galiu Jums pasakyti, kad aš visiškai nepritariu e, profesoriui Starkui. Dėl mokesčių multiplikatorius e, susitarėma mokslininkų bendruomenėje. Ir mes visi žinome, kad šis multiplikatorius e, yra teigiama, pozityvi e, priemonė. Daugybė dokumentų, e, daugybė e, studijų buvo paskelbta šiuo klausimu. Atsiprašau, bet tai yra labai svarbu. Taigi, kodėl mes esame, kodėl mes pasidarėme alkoholikai ir kodėl mes nieko nedarome. Ir kodėl mes visiškai ignoruojame tai, kad niekas nebepasitikė mūsų institucijomis. Ir kaip mes galime paaiškinti žmonėms, kad prieš dviejus, trejus metus e, pritaikėme tinkamas fiskalinės politikos priemonės, o dabar mes nebenorime jų taikyti. Na, gal tai yra labai sudėtingas klausimas ir nebandysiu jį atsakyti, bet bent jau jį iškėliau. Toliau, aš manau, kad gali būti gan svarbu, ypač atsižvelgiant tai, apie ką jūs kalbėjote, Jūs minėjote apie tai, kad mes gal privertėme ECB įsitraukti į tokią veiklą, kurios jis visiškai nenorėjo. Tačiau mes žinome, kad Europos Centrinis bankas yra nepriklausomas, visiškai nepriklausomas. Ir jo mandate yra numatyta, kad jis turi užtikrinti kainų stabilumą. Bet gali būti, kad jeigu mes paprašytume, kad Europos centrinis bankas paskatintų valstybių narių bendradarbiavimą, jis gali nuspręsti, kad jis nenori to daryti. Nepamirškime naš kooperacijos pusiausvėros, kuri leidžia visiems išlošti. Jei mes raginsime ECB imtis kokių nors veiksmų, tai kas nors gali mus apkaltinti tuo, kad mes kišamės į jo veiklą. Bet tai yra neteisinga. Mes visi dalyvaujame viename projekte. Ir tai yra Europos projektas. Manau, kad turime dar kartą pasakyti, kad mums reikia Europos centrinio banko. Šis bankas puikiai dirbo pasaulinės krizės metu. Mums reikia, kad šis bankas būtų nepriklausomas, kad jis kontroliuotų infliaciją, kad jis palaikytų kainų stabilumą Ir niekiek nebejoju, kad e, Europos centrinės bankas, e, be abejo, nesumažindamas kainų stabilumo, gali prisidėti prie augimo atkūrimo Europoje. Atsiprašau, ponė, bet taip yra. Toliau buvo pateiktas vienas klausimas, bet matau, kad jį uždavusi parlamentarė jau išėjo iš šios salės. Jie kalbėjo apie taisyklių vykdymo užtikrinimą. Uh, Tiesiog noriu pasakyti, kad mes pirmiausia turime savęs paklausti, kam reikalinga mūsų fiskalinė politika. Gal visiškai teisingai buvo kalbama apie tai, kad mokesčių multiplikatorius yra neigiamas dalykas. Nu gerai, tai ten tuomet nu, atsisakykime jo. Jei, pavyzdžiui, manoma, kad vyriausybės yra e, nereikalingos, gerai, atsisakykime jų. Taigi turime kiekvieną kartą savęs paklausti, kodėl mes turime vienokią ir kitokią instituciją ir kodėl taikome vienokias ir kitokias priemonės. Pažangos vertinimo lentelėje yra tam tikras nuseklumas. Stebimo nulatos, kuriam šalims sekasi geriau ir kuriam sekasi prašiau. Ir šalis viena kitai gali padėti. Tai gali būti viena iš alternatyvų ir gali būti, kad apie tai bus kalbama G20 susitikime. Ačiū, nieko negaliu padaryti, tiesiog privalėsime išklausyti visus penkis e, likusius parlamentarus. Taigi, jeigu jūs kalbėsite per ilgai laiko, neliks atsakymams. Beje, Werneris e, pasakys kiek anksčiau, nes iš EPP nebuvo kalbėjusi iki. Prašom, tikrai labai trumpai savaitgalį priminsiu, buvo susitikimas su ekspertais, aptarėme ir šiandien mums rūpimus klausimus. Aš atsiprašau, ponė Stark, jie uždavė vieną klausimą. Kaipgi gali toks gerbiamas ECB vykdomosios valdybos narys atsistatydinti būtent šią sudėtingą akimirką? Mūsų nacionalinėje žiniasklaidoje yra daug įvairiausių spėlionių, gal jūs uh, pasidalintumėte uh, su mumis? Ne, prašom. Ačiū Sharon, ačiū visiems keturiems prelegentams, akivaizdu, kad temos yra susijusios. Yra du diskusijos lygmenis, būtent krizės valdymas bei būtinybė išmokti pamokas, kad pasiruoštumėme naujai kriziai su naujaja ekonominio valdymo architektūra prieš krizinėmis priemonėmis. Bet jeigu mes nesuvaldysime dabartinės krizės, nepadarysime to sėkmingai bei nuosekliai, tai visos diskusijos, priemonės apie ateitį, apie naują ekonomikos valdymą bus tuščios. Taigi e, klausimas labai platus ir gal visi keturi prelegentai galėtų jį atsakyti. Prieš tris mėnesius Europos ministrų taryba priemė sprendimą dėl e, kovos su krize užkrato e, plitimo sustabdymo bei pateikė atsaką į graikų problemą. Tad kitą pirmadienį vėl vyks vadovų taryba, tai vėl bus istorinis susitikimas. Labai paprastas klausimas. Kasgi nutiko e, blogo tarp Liepos ir spalio? ką reiktų padaryti, kad būsimieji ES vadovų susitikimai būtų sėkmingi ir spręstų krizės e, problemas. Trečia, kalbant apie Graikijos mokumą ar nemokumą, žinote, jog vyksta diskusijos dėl skolos restruktūrizacijos, taip pat dėl PSI. Taigi jūsų nuomonė, ar Liepos 21 dieną priimti sprendimai dėl PSI buvo, buvo sėkmingi, ar jūsų nuomonė, kad ši bendro susitarimo dalis turėtų būti pakeista, dėl jos reikėtų persidėrėti. Werneris, prašom. Ačiū. Turiu keletą klausimų. Uh, ponas Kreil labai aistringai gynė poziciją, kuri mano nuomonė prastai argumentuota. Visi, manau, pritarė, kad skolintis yra prasta politika. Mm, aš nežinau, kodėl jūs manote kitaip. Bei e, valstybių ūkių istorija tą liudyje. Na, 60 procentų nėra išrastas skaičius. Tai buvo padėtis, kuri buvo sukūrus stabilumo augimo paktą ir 3 procentai buvo mm, riba e, buvusio tuo metu. Taigi šiandien 3 procentų ribą reiktų mažinti, o ne didinti. Taigi trys klausimai. Dar pastaba dėl JAV. Esu pranešėjas dėl išvestinių priemonių bei konstatuoju, kad nepaisant 10 metų Liepo 21 dienos prezidento parašo, dokumentas nėra įgyvendinamas. Aišku, buvo laikotarpio vidurio rinkimai ir nu, net vienas parlamentas nieko nesugeba padaryti. Europos finansų ministerija puiki mintis, bet nacionalinis egoizmas pastaraisiais metais išaugo tarp vyriausybinis metodas e, vis labiau išriškėja, taigi bendruomeninis metodas silpnėja. Akivaizdu, kad problema yra dabartinė e, silpna komisija. Mano nuomonė, Europos komisija šiuo metu ne, negali tinkamai veikti, ne, nesukontroliavo Graikijos fondų vykdymo, 60 sutarties pažeidimo procesų pradėta, Mm, ne vienas nebaigta, taigi ne tik valstybės narės turėtumėme kaltinti, bet ir komisiją. Pona e, Stark, dėl bankų rekapitalizacijos noriu paklausti. Amerikiečiai pirmajame etape e, iš karto rekapitalizavo, europiečiai ėjo kitų kelių. Ar amerikietiškas modelis jūsų nuomonė sėkmingesnis? Ar pasakytumėte, kad savanoriškas pastraukimas iš eurozonos e, turėtų, jei mm, Graikijos pastrikimas iš eurozonos turėtų į, į visą eurozonai labai sudėtingų pasiekmių. Very, very. Na, panašu, kad uh, mes prašysim, kad jūsų klausimus atsakytų raštu, nebent kalbėsite labai labai trumpai. Lėmai, prašau. Dėkuoju, panė pirmininkė, du klausimus ir pirmiausia. Pono Krylį norėčiau paklausti. Diskusijos dėl multiplikatorius yra labai svarbios. Uh, darysime prielaidą, kad multiplikatoriaus e, e, teorija, kuri yra ginama įvarioje e, literatūroje ir, ir kitur, norėčiau paklausti, kiek yra vertas šis multiplikatorius Prancūzijoje ir Vokietijoje. Kai kalbam, kad išlaidos yra mažinamos, tuomet jo o, tokie veiksmai atvirkščiai vėl veikia multiplikatorių. Prancūzijoje vyriausybė jau sumažino augimo po prognozes, e, augimo prognozes iki 1,75 e, procento. Ir kai kur teigiama, kad kad ūkio augimas gali net ir nesiekti 1 procentų ir tai reiškia, kad mes prarasime 10 e, milijardų eurų e, nacionalinių pajamų. Ir šios prognozijos buvo sumažintos tam, kad mes galėtume in, uh, sumažinti infliaciją iki 4,6 procentų 2012 metais ir 2013 metais pasiekti 3 procentų rodiklį. Ir vyriaus, Prancūzijos vyriausybė privalo imtis visų šių veiksmų tam, kad įgyvenintų 3 procentų, pasiektų 3 procentų ribą. Ir ECB e nėra e, biudžeto politikos priemonė. Uh, Ir asmo gavęs e, Nobelio premiją, e, asmo šiandien, šiemet pareiškė, kad, e, kad JAV būtinas, būtina yra bendra biudžeto politiko. O ką Jūs manote apie Europos Sąjungą? Kaip Jūs manote, ar, mes, ar mums būtina turėti nacionalinės biudžeto politiką, ar būtina labiau ją derinti Europos lygmeniu? Uh, Dėkuoju, dabar norėčiau suteikti mūsų svečiams galimybę atsakyti pateiktus klausimus. Kiekvienas turės po vieną minutę. Visus kitus klausimus jie, jie turės atsakyti raštu. Trumpas klausimas ponui profesorė Štark. Jūs sakėte, kad įgyvendinant makroekonominę priežiūrą numantote problemų. Mes parlamente ilga, ilgai diskutavome apie ataskaitų teikimą bei e, pažangumo lentelę, ar priimtas sprendimas bus veiksmingas jūsų nuomonė, ar e, ta jūsų nerimas, apie ką kalbėjote, išsipildys, jog būtent pamatinis teisės aktas nėra tinkamas. Well, to... Labai ačiū. Pirmiausia, Jorganas Štarkas, nes Kei uždavė labai įdomų klausimą. Ir visi norėtume išgirsti atsakymą. Ir Ani norėjo, kad visi iš prelegentų pasisakytų. Kiekvienam po vieną minutę. Deja, daugiau negalime skirti. Jurgenai, 10 sekundžių dėl klausimo iškelto per pirmą diskusiją. ECB nepriklausomumas. ECB nepriklausomumas niekada nenukentėjo o prašyti daugiau, kad ECB darytų, būtų iššūkis jo nepriklausomą būdumui. Antra, dėl to, kas paskelbta rugsėjo 9 dieną ECB, kad aš atsistatydinu, kai bus paskirtas mano, mane pakeičiantis asmuo. Aš pasakiau, kad tai yra dėl asmeninių priežasčių Kaip matote, aš dar ateinu pareigas, einu pareigas iki metų pabaigos ir gali būti, kad metų pabaigoje padė, pateiksiu pareiškimą detalesnį, tačiau kol kas aš esu čia, atlieku savo pareigas ir e, nepradedu jokių diskusijų apie tai. Kas vyko nuo Liepos iki spalio? Nepakankamas įgyvendinimas. Per ilgai užtruko įgyvendinti tai, kas buvo nuspręsta Liepos 21 dieną ir tai sukūrė naują netikrumą. Man atrodo, tai yra svarbiausia. Dėl krizės, kas buvo nuspręsta 21 Liepos, dėl Graikijos. Nebuvo įgyvendinta, tai turėjo buvo įgyvendinta, visas darbas turėjo būti paspartintas kad būtų greitai rastas sprendimas atėjus tinkamam laikui. Dėl pana Langeno klausimo. Taip, yra trūkumų visose lygmenėse, nacionalinių ir viršnacionalinių. Ir tai, kad dabar, kad patiriame šią krizę, valstybės skolos krizė yra susirusi su nesėkmėmis, nesėkmingų gyvenimų nacionalinių lygmenių, kai gerais laikais nebuvo tinkamai taikomos taisyklės. E, vyriausybės neslaikė savo įsipareigojimų ir viršėjo tikslus. Dėl virš nacionalinio e, lygmens, tai procedūros ir priemonės prieinamos europinių lygmenių taip pat nebuvo tinkamai taikomos iki galo. Rekapitalizacija. Junktinėse valstybėse buvo daugiau patikima. Nekalbėsiu apie e, skaičius ir kaip tai buvo padaryta, tačiau rinka tai suprato kaip patikimesnį būdą. Dabar Europoje mes taikome bandymus neplankiamis sąlygus bankuose ir rinkos to nelaiko dar sėkminga priemonė. Turiu baigti, man čia sako, taip, bus neįsivaizduojamos pasiekmes, jeigu Graikija išeis iš eurozonos ir paskutinis zonas dėl makroekonominio rezultatų lentelių turiu pasakyti, kad tai suformuoluota taip ir bus gyvenata taip, kad tai būtų lankstus mechanizmas. Reikėtų sutilpti dėmesį tik į kelis e, e, elementus. Tai techninė prasme posėdis baigėsi. Džeromui labai trumpai prašau. Automatinės sankcijos, mano nuomonė, vis dar diskutuotinos ko neturėtų būti, tai yra, kad solidarumas turėtų būti automatiškas, kad būtų viskas daroma greitai, nereikėtų per ilgai laukti sprendimo įgyvendinimo. Taigi, tai yra viena priežastis, kodėl dar nėra sprendimo Graikijos problemai. Atsakyti jūsų pastabą dėl to, ar, ar aš pasakau už didesnę skolą. Taip, nes ekonominė politika E, priklauso nuo ekonominių sąlygų. Yra situacijų, kai yra geriau turėti desnę skolą, yra situacijų, kai geriau turėti mažą skolą. Tačiau reikia geros diagnozės ir reikia apie tai galvoti. Kai dėl prancūzų kolegos klausimo. Nežinau, koks Vokietijoje, e, bet e, E, Vokietijoje trumpesnį laikotarpį yra 0,8 multiplikatorių, o ilgesnam laikotarpį 1,1. Bent jau trys tyrimai tai rodo. Andrė Rikardo, ar norėjai ką nors pasakyti? Dėl to, kas įvyko blogai. Manau, kad ekonominė ir pinigų sąjunga netinkamai perskirsti kapitalą. Europos taryba kol kas tik atidėjo tų nuostolių pripažinimą ką daryti. Reikia pripažinti nuostolius dėl netinkamo kapitalo paskirstimo, dėl bankų rekapitalizacijos. Nemanau, kad tai atitinka geriausią atrodinę praktiką. Manau, kad reikia e, gyventi specialų e, bankų bankroto režimą. Ačiū. Prašau prelegentus, jeigu jie norėtų detaliau išdėstyti savo apsa, atsakymus ar atsakyti klausimus, kuriuos neturėjome laiko atsakyti. Mums atsiųstų tai raštu ir tai bus komiteto nariams išsintinėta. Labai ačiū visiems. Mes e, visada gauname daug įdomių e, klausimų pabaigoje, kai nėra laiko juos atsakyti. Tačiau tikiuosi, kad e, tai išspręsime raštiško proceso būdu. Dabar įvyks koordinatorių posėdis, todėl prašau visus, kurie nes neturi teisės jame dalyvauti, išeiti pakankamai greitai. Ačiū.